Norėčiau nuoširdžiai su jumis pasisveikinti. Rengiame tradicinį susitikimą su nacionaliniu parlamentu atstovais. Šio susitikimo tema yra dėmesys ES teisės aktams susijusiam su vandens ir atliekų klausimais, kodėl jie neįgyvendinami. Tokia yra mūsų susitikimo tema. Ir turime ne tik 30 30 kolegų iš nacionalinių parlamentų, kurie pas mus lankosi iš 21, 21 parlamento ir 17 valstybių narių. Šiuo taip pat turime ir 9 aplinkos komitetų pirmininkus ir 5 vicepirmininkus nacionalinių parlamento aplinkos komitetų. Diskusijas šiandien rengsime tokiu būdu. Pirmojo dalyje kalbėsime apie atliekas ir e, es teisės aktus susijusius su vandeniu. Antroje dalyje kalbėsime apie nacionalinę teisėją, kur šioje srityje turime aukšto rango pranešėjų. Šiandien su mumis yra Michelle McCarthy. Jis yra aplinkos kultūros ir gėlų kalbos komiteto pirmininkas e, Airijos parlamente. Sveiki atvykę, džiaugiamės, kad esate su mumis. Taip pat turime mūsų komisijos narį, kuris yra laukiamas svečias parlamento aplinkos komitete. Džiaugiamės, Janai Patošnikai, kad esi su mumis. Ir paskutinioji, tačiau nemažiau svarbi, mūsų pranešėja yra Jackie Magleit, Europos aplinkos agentūros vykdančioji direktorė. Ji kalbės su mumis, diskutuos su mumis antroje sustikimo dalyje. Kaip ir nacionaliniuose parlamentuose, taip ir šiame parlamente mes svarstame daug teisės aktų, jų įgyvendinimo problemas aptarėme tačiau dažnai, kuomet sustinkame su komisijos nariais ar kitais svečiais, diskutuojame apie tai, kas kontroliuoja patvirtintų teisės aktų gyvendinimą valstybėse narėse, nes nėra nustatyta jokio tam skirto mechanizmo ar sistemos ir dėl to kolegos vis labiau nusivylę. Turint omenyje, kad aplinkos politika susijusi su e, tuo, kad e, jie nesustoja ties, tarša nesustoja ties valstybių narių sienomis, todėl aplinkos politika yra viena iš seniausių ES teisėje kuros ryčių. Tikiuosi, kad e, prieimus teisingus sprendimus šioje srityje 500 milijonų ES gyventojų aiškiai pajustų veiksmingos ES politikos sukūriamą pridėtinę vertę. Todėl mano komiteto, aplinkos komitetui, kuris kūruoja taip pat ir visuomenės veikatą bei maisto saugą. Šie aspektai yra labai svarbus, taigi turime šiandien apie tai diskutuoti, kaip geriau gyveninti ES teisės aktus, kokiu veiksmų turėtume imtis. Pradėsime nuo vandens ir atliekų, tačiau svarstysime ir kitus klausimus. Mūsų darbo atvarkės antroje dalyje numatyta svarstyti, kaip reikėtų kurti Natūra 2000 tinklą. Mes esame toli nuo užsibrėžtų tikslų, todėl reikia bandyti juos įgyvendinti pasitelkus konkrečius tinkamus dalykus, reikia galvoti apie tai, kaip geriau išsaugoti rūšių įvairovę, galbūt kolegos Lyze Kau apie tai taip pat pasisakys, tačiau tą darysime antroje sustikimo dalyje aplinkosaugos teisės aktai, jų sąsajos su gyvendinimo aspektais, taigi tokia yra šios dienos tema ir Pirmiausiai norėčiau suteikti žodį ponui Makartį. Kalbėjimo trukmė iš karto yra nustatoma. Pranešėjai gali kalbėti daugiausiai po 10 minučių. Klausimus užduodantis nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento kolegos gaus daugiausiai po 3 minutės laiko. Ir prašau kolegų iš nacionalinių parlamentų prisistatyti, pasakyti savo vardą pavardę, pristatyti kokiam parlamentui atstovaujate, kokiems parlamento rūmams, tam, kad žinotume, su kuo turime reikalą. Taigi tiek būtų techninio pobūdžio informacijos, o dabar iš, teik, iš karto steiksime žodį ponui Makartį, prašau. airiškai kalba ponas Makartis. Tai vertimo kol kas dabar kalba angliškai. Džiaugiuosi, kad e, pakvietėte šiandien mane į šį sustikimą, ponė pirmininkė, pirmininkė komisijos nariai, Europos parlamento nariai, ponas ir ponai. Ačiū, kad suteikėte galimybę kreiptis į jūs šią popietę. Pone Groti, norėčiau ypač padėkoti už jo draugišką kvietimą ir už pristatytas diskusijos temas. ES sėkmė ir jos tikslų bei ambicijų įgyvendinimas pagal bendrijos teisės aktą ir sudarčių nuostatas visiškai priklauso nuo to, kaip valstybės narės įgyvendina ES teisės aktus. Bendrosios rinkos sukūrimas, turint omenyje, kad vartotojų yra bendroje rinkoje 500 milijonų, gali būti baigtas tik tai tuo met, kai pritvirtinti teisės aktai bus tinkamai gyveninti visoje ES. Tas pats pasakytina ir apie aplinkosaugos teisės aktus, kadangi tarša nesustoja ties valstybių sienomis, oro tarša, dirbožėmio tarša, triukšmas, biologinės įvairovės išsaugomas galimas tik tai tinkamai gyvenis nacionaliniu lygmeniu ES nustatytus standartus. Tinkamas e, ES taisyklių įgyvendinimas mūsų aplinkos išsaugojimas yra ypatingai svarbus, jeigu norime užtikrinti kitoms busimosioms kartoms tinkamas gyvenimo sąlygas. Todėl nėra jokių priežasčių, dėl kurių valstybės narės neturėtų gyveninti ES lygių patvirtintų teisės aktų. Kaip buvo nustatytas 7 aplinkosaugos veiksmų programoje, siekiant, kad gyventume planetoje pagal išgalius, turime atitinkamai investuoti į aplinkos apsaugą, į žmonių sveikatą, taip pat ir į ekonomiką per e, Airijos pirmininkavimą ES. Tikimės, kad bus padaryta pažangos, reformuojant bendrą žemės ūkio politiką, kuriant bankų sąjungą, kapitalo reikalavimo direktyvų dviejų teisės aktų rinkinį, garantijas jaunimams bei jaunimui bei E, prekybos sutarimą tarp ES ir JAF bei tinkamų sustarimų tarptautinių pasirašymų. Mes siekiame, kad ES daugiau investuotų į e, ekologišką augimą ir e, sieksiu įgyveninti septintą aplinkos apsaugos veiksmų e, programą. Todėl reikės užtikrinti ES aplinkos saugos teisės aktų gyvendinimo kontrolę. Pasirašęs Arguso konvenciją buvo šioje srityje žengtas svarus, svarbus žingsnis į priekį, įtraukiant į aplinkos apsaugą ir piliečius, suteikiant jiems sąlygas ir galimybės reikalauti atsakomybės iš savo valstybių vyriausybių už ES teisės aktų įgyvendinimą. Plečių dalyvavimas, nacionalinių parlamentų dalyvavimas teisėkuros procesus leidžiamas lemiams parlamentams geriau kontroliuoti ES lygių patvirtinamus teisės aktus. Airijos parlamento komitete, kuriam pirmininkauju, neseniai įnešė savo indėlį skatinant politinį dialogą tarp ES institucijų, vertinant kai kurių e, viešųjų ir privačių projektų poveikį aplinkai. Mano komitetui ypač rūpi kiek kainuos atitinkamų teisės aktų projektų įgyvendinimas, kitaip tariant, administracinė našta. Mums yra svarbus klausimas, todėl mūsų komitetas patikė atitinkamų pasiūlymų, kaip administracinę naštą mažinti, didinti skaidrumą priimant ES lygių teisės aktus. Tokiu būdu nacionaliai politikai gali tinkamai informuoti suinteresuotus subjektus ir piliečius apie numatomus sprendimus. Tokiu būdu būtų užtikrinta ES teisėkuros procesų stebėsena visais lygmenimis ir palengvėtų jų gyvendinimas nacionaliniu lygmeniu. Tam, savame suprantama, reikia platesnio masto diskusijos visos ES mastu, nes ES aplinkos teisės aktų neįgyvendinimas gali kainuoti labai brangiai. Šiuo metu kyla susirūpinimas dėl to, kad daugiau dėmesio skiriama ekonomikos plėtrai nei aplinkos apsaugai. Todėl e, šios klausimus vertėtų svarstyti ir klimato kaitos diskusijų kontekste. Airijos parlamentas kartu su vietos savivaldos struktūromis bei aplinkos apsaugos agentūra yra svarbiausios institucijos, kurios atsakingos už jas teisės aktų aplinkos saugos ir tie įgyvendinimą. Šiandien buvo pateikta skirtingų pavyzdžių, kuomet Airija netinkamai gyvenina es teisės aktus aplinkosaugos srityje. Galiu ir džiaugiuosi galėdamas Jums pranešti, kad visi nustatyti pažeidimai buvo išspręsti ir dabar Airija visiškai atitinka ES aplinkos teisės aktus. Parengėme atitinkamus e, strateginius pasiūlymus, siekdami geriau apsaugoti aplinką. Įsteigėme atitinkamą darbo grupę, kur atsakinga už aplinkos teisės aktų įgyvendinimą. Įtraukėme taip pat nevyriausybinės organizacijas, įvairias nacionalinės asociacijas ir būtent mm, ši struktūra yra atsakinga už ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimą, perkelimą ir jų laikymasi. Tai e, e, ši struktūra e, daugiausiai prisėda prie to, kad teisės aktai ES ir tie būtų tinkamai perkeliami ir įgyvendinami. Taip pat yra nustatyti atitinkami konsultacijų mechanizmai, kurios pasitelkus galima geriau pasikeisti informaciją, nuomonėmis, teikti pakeitimus, geriau kaupti patirtį susijusią su es aplinkos teisės aktų įgyvendinimu. Visos interesuotos šalis bendradarbiauja, skleisdamos aktyviai informaciją apie su e, ES aplinkos teisė susijusius klausimus. E, su tą informaciją supažindiname tiek visuomenė, tiek e, svarbios valdžios institucijos, siekiant iš anksto nustatyti potencialias problemas ir užbėgti už akių galimiems e, pažeidimams. Čia negalime užmerkti akių ir ties e, tokiais aspektais, kad e, kai kuriuose Airijos regionuose nėra skiriama pakankamai dėmesio aplinkos apsaugai, todėl turime artimiausių metų ir toliau šviesti tiek suinteresuotas šalis, suinteresuotus subjektus, tiek savo piliečius, e, parodydami jiems, e, kokie svarbus yra aplinkos teisės aktai. Prieš baigdamas noriu pakviesti nacionalinių parlamentų ir e, Europos parlamento atstovus į įdomią konferenciją, kuri vyks e, gegužės 10-12 dienomis. Jos programa yra labai įdomi. Kalbėsime apie klimato kaitos tikslus, apie tvarios energijos Europos Sąjungoje gamybą, taip pat aptarsime septintosios aplinkos veiksmų programos gyvendinimo kokybę. Tai turėtų būti labai įdomus sustikimas, taigi kviečiame Jūs apsilankyti gegužės 10-12 dieną Dublinė. Ačiū. Vielen Dank. Ačiū, pana Makartį. Dabar steiksime žodį komisijos nariui ponai Patošnikui ir pradėsime pirmąją mūsų posėdžio dalį. Prašau kolegas iš nacionalinių parlamentų, kurie norėtų kalbėti, užsiregistruoti, užpildyti geltonas registracijos korteles, o antra, antrai dalį yra skirti Žali registracijos lapai, prašau juos užpildyti, iškelti šiek tiek aukščiau ir salės darbuotojai e, tuos registracijos lapus surinks ir po to steiksime jums žodį. 17.30 yra numatytas e, kokteilis mūsų posėdžio pabaigoje čia prie salės durų, taigi visi taip pat kviečiami maloniai dalyvauti dabar. Kaip minėjau, suteiksime žodį komisijos nariui ir jis pristatys mums pirmąją posėdžio dalį, jos temą skirtą e, vandens politikai ir atliekų klausimas. Prašau. Uh, Matijas, Mr. Matijas. E, dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Makartė, gerbiami Europos parlamento nariai ir gerbiami nacionalinių parlamentų nariai. Labadiena visiems. Labai džiaugiuosi galėdamas kalbėti tokiame renginyje, kurio tema yra artima mano širdžiai ir kuri artima mano turimiems įgaliojimams. Kalbame apie ES teisės aktų aplinkosaugos tie gyvendinimą. Aš manau, kad mm, mes kalbėdami apie vandenį, galime pasakyti, kad tai yra ES prioritetas. Įgyvendimas teisės aktų rodo, e, kiek esame pasiekę šios rytyje. Kad galėtume vertinti pažangą, visada verta pažvelgti į ištakas ir pasižiūrėti, kaip buvo įgyvendinti mūsų ambicingi tikslai, kai pradėjome įgyvendinti vandens ir atliekų teisės aktus. Kai dėl vandens, 70-aisiais nu, e, metais mūsų stiklas buvo apsaugoti visuomenės sveikatą, užtikrinant tinkamą gerimo vandens kokybę, e, buvo priimta gerimo vandens direktyva ir maudyklų vandens direktyva. 90-aisiais metais e, buvo pradėta kombinuoti aplinkosaugos tikslus su sveikatos tikslais, buvo priimta priimti, e, priimtos direktyvos susijusios su nitratais ir miestų atliekomis. 2000 metais išsikėlėme e, e, konkretesnius tikslus ir 2015 metams iškėlėme irgi labai aiškius tikslus įgyvendindami vandens kokybės direktyvą. Ši direktyva yra laikoma pavyzdinė kalbant apie ES priimtus teisės aktus. Kai dėl atliekų mes turime irgi ambicingų tikslų. E, pirmą kartą buvo imta e, pagrindų direktyva susijusius atliekų tvarkymu. E, direktyva buvo peržiūrėta keletą kartų, siekiant užtikrinti, kad tos atliekos, kurios atsiranda ES, yra tinkamai tvarkomos ir perdirbamos, kad užtikrinama to proceso kontrolė. Mes esame priėmę dėl atliekų direktyvos visai lė teisės aktų, susijusių su atliekų pervežimu, susijusių su atliekų tvarkymu ir jų perdirbimu. Mūsų e, tikslai galiausiai pasirodo davė naudos. E, be e, tų teisės aktų susijusių su vandeniu ar atliekomis, ekonominiai dalykai galėjo visus įvykius pakreipti taip, kad savo tikslų būtume nepasiekę, galėjo kilti grėsmė visuomenės sveikatai ir aplinkosaugai visoje Europos Sąjungoje. Uh, Geras sėkmės pavyzdys būtų maudyklų vandens direktyva. 2011 metais 92 procentai maudyklų vandenų atitiko minimalius vandens kokybės standartus. E, gėlo vandens maudyklų e, standartai irgi e, žymiai pagerėjo. Du kart pagerėjo tų tinkamo maudyklų vandens vietų nuo 90 metų iki 2009. Kalbant apie miestų nuotekų vandenį, 77 e, procentai tų vandenų yra tinkamai perdirbami tvarkomi. Norėčiau pasakyti, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp maudyklų vandens ir turimų miestų vandens valymo įrangos. Jeigu palygintumėte, e, kur yra e, tinkamai užtikrinamas e, nuotekų valymas ir kur yra tinkamas maudyklų vanduo, galim pasakyti, jeigu nupieštume žemėlapį, matytume, kad tos vietos sutaptų tarpusavyje. E, taip pat žymiai daugiau perdirbama atliekų, 27 procentai jų buvo perdirbama 2001 metais, 40 procentų perdirbama 2011 metais, bet tai dar ne viskas. E, žmogaus sveikata ir aplinkosauga yra mūsų veiksmų svarbiausias tikslas. Mes supratom, kad aplinkosaugos tikslai gali būti priemonė siekti ir išteklių efektyvumo. Tinkamas teisės aktų įgyvendinimas turi padėti pasiekti svarbiausių tikslų ir netgi dar daugiau. Tinkamas teisės aktų gyvenimas gali padėti sukurti darbo vietas sektoriuose, kurie, kurie prisidėtų prie e, mažai CO2 išmetančios visuomenės kūrimo ir efektyviai veikiančios visuomenės kūrimo žymiai galima padidinti darbo e, vietų sukūrimą pritaikius tinkamai teisės aktus. E, jeigu E, tinkamai būtų pritaikyti teisės aktai, 42 milijardais eurų per metus išauktų atliekų perdirbimo apyvartą, o tai leistų sukurti 400 tūkstančius papildomų darbų vietų iki 2020 metų. ES įmonės yra lyderės, pavyzdžiui, vandens nudruskinimo srityje, vandens e, nuotekų perdirbimo srityje. E, čia jau dabar yra sukurta apie 6 tūkstančius darbo vietų ES turėtų pasinaudoti visomis progomis ir netgi sutvirtinti savo pozicijas vandens nuotekų tvarkymo srityje kaip rinkos lyderė įtiekdama naujas technologijas. Tebe lieka vis dėlto dar gerai pažvelgus teisės aktų gyvendinimų problemų. Žinome, kad maždaug pusėje um, valstybių narių dar ne visai tinkamai yra gyveninami upių baseinų valdymų planai. Ir galiausiai, nors tam jos valstybės narės turėjo 15 metų, nebuvo pažengta į priekį tiek, kiek buvo laukta. Valstybės narės dar neturi to, tokių planų ir nors egzistuoja teismų sprendimai, kurie um, rodo, kad valstybės narės turi um, imtis veiksmų, problemų tebelieka. Um, O tie planai yra būtinas instrumentas, kadangi žinome, kad vanduo yra labai vertingas išteklius, kurio kiekis mašta. E, turime daryti viską, kad mūsų vandens telkiniai būtų prižiūrimi tinkamai. Mes taip pat turime pasirūpinti miest, e, tinkamų miesto nuotekų tvarkymu. Būtina kurti reikiamas infrastruktūras. E, valstybėse narėse 2004 metais tokių infrastruktūrų kiekis dar buvo nepakankamas. E, įgyvendintų teisės aktų lygis siekia nuo 14 iki 39 procentų. Komisija mano, kad reikėtų apie 14 milijardų eurų investicijų, kad būtų galima užpildyti šią spragą. Ir tik 11 iš 27 valstybių narių sostinių turi tinkamas direktyvos reikalavimus atitinkančias e, vandens nuotekų surinkimo ir perdirbimo sistemas. E, skirtumas tarp valstybių narių šios ir tai yra didžiulis. E, kartais, kai e, dėl atliekų savartinų vienur perdirbama yra 37 procentai atliekų, kitur 1 procentas, dar kitur 99 procentai. Dabar yra pradėtos 57 pažeidimo procedūros, kad valstybės narės pagaliau imtųsi spręsti egzistuojančią problemą. Kaip tuos skirtumus sumažinti tarp valstybių narių? Mūsų teisės aktų gyvenimo sėkmė priklauso nuo to, kaip rimtai tai žiūrės valstybės narės. Valstybės narės yra e, pirmosiuose fronto linijose e, siekiant įgyvendyti tinkamai teisės aktus, jos turi išvengti pažeidimų procedūrų ir turi stengtis, kad teisės aktai būtų gyvenimi taip, kaip reikia. Kai kurios iš tų valstybių narių, ir jūs taip pat esate girdėję mano mantrą, kur yra tokia konstruktyviai griežtos taisyklės ir griežtai konstruktyvios turėtų būti. Ir uh, Komisija, kalbant apie griežtumą, ir toliau naudojasi savo galiomis labai tikslingai ir strategiškai. E, tai reiškia, kad siekiama labiau e, prižiūrėti didelios probleminės e, sritis, e, sisteminės problemas ir siekiama taip pat spręsti e, problemą susijusiu su sisteminėmis spragomis. Ir mes siekiame tas problemas spręsti vykdydami spaudimą valstybėms narėms ir taikydami baudas, kai to reikia. Tai padėjo. Netgi Briuselėje e, nuotekų ir atliekų tvarkymo situacija pagerėjo po teisinių komisijos veiksmų. Svarbu, kad būtų tinkamai perkeliamos e, teisės akto nuostatos ES į nacionalinės, e, į nacionalinės teisės akto uh, sistemas. Tai yra ne visada tinkamai atliekama. Kai dėl vandens pagrindų direktyvos turime devynias procedūras, pažeidimo procedūras ir bus taip pat ir kitų pažeidimų procedūrų dėl e, atliekų direktyvos, kuri yra šiek tiek naujesnė. Nes be kontrolės tinkamai gyvendinti teisės aktų yra neįmanoma. Europos sąjungos veiksmai yra be kita ko riboti. Komisijos resursai yra riboti, nes e, nutinka taip, kad skundų gaunama labai daug. Dabar šiuo momentu 500 skundų yra tyriami e, mūsų tarnybų. Antra, jūs žinote, kad, kad, e, būt, kad jeigu kreipiamas į teismą, būtina pateikti įrodymus, būtina surinkti duomenis, e, ir mes ne visada turime galimybės tai padaryti. Tad aš jau esu pateikęs kai kurios, nuo, kai kurios pasiūlymus komunikate dėl septintosios veiksmų programos. Na, apie tai mes dar pakalbėsime šiek tiek vėliau. Labai svarbu yra ir komisija, kaip turėti, sutarčių sergito imsi šio vaidmens, e, darys viską, kad e, prisimti įsipareigojimai būtų visiems naudingi. Praėjusią mėnesį aš jau kalbėjau apie vandens klausimus šiame komitete. Mes e, kalbėjome apie skirų valstybių narių situaciją ir pradėjome dvišalius susitikimus, kad, pradėt, kad paskatinume valstybės narės stiprinti savo veiksmus susijusias su upių baseinų tinkama priežiūra. E, būtina padėti valstybėms narėms, kai kurioms e, turėti reikiamą infrastruktūrą, būtina nurodyti ir išaiškinti, kaip geriausia bendrauti su piliečiais, kad tos problemos būtų sprendžiamos. Kai dėl atliekų mes turime gairias, kurių tikslas yra padėti dešimčiai valstybių narių, kurios turi daugiausia savartynų. E, šiuose gairėse yra išdėstytos rekomendacijos dėl atskiro atliekų surinkimo, prevencijos, e, skaidrumo ir tinkamo valdymo. Ten yra kalbama apie ekonominės paskatas, tokias kaip pavyzdžiui savartinų mokymai, e, kurie yra paremti teršėjo mokėto principu. ES fondai be abejo yra svarbus. Saligiškumo dėka stengiamės investicijas ES susijęti su, su prievolė gyvendinti atliekų direktyvą. Ir mes siekiame efektyvesnių atliekų tvarkymo būdų įdėgymo. Mes taip pat norėtume e, kitam, kito finansavimo laikotarpių metu, 14-20 metais, užtikrinti um, nuotekų tvarkymo e, finansavimą. Mums reikia ir toliau įgyvendinti minėtus veiksmus, apie kuriuos mes šiandien kalbėjome. E, būtent tai norėtų pasakyti Europos komisija ir tą pasakė 2012 metų savo komunikate, kur kalbama apie septintąją aplinkosaugos veiksmų programą. Mes nesiūlome kokio nors vieno sprendimo, mes siūlome rinkinį tam tikrų e, dalykų, kurių tikslas yra nesustoti, netapti apimtiems apatijos ties, ar inercijos. Mes siūlome paketą siūlymų. Ir dabar aš neturiu laiko jums išdėstyti tuos pasiūlymus detaliai, tačiau paminėsiu vieną ar du. Didesnis skaidrumas turi tikslą užtikrinti, kad būtų galima patikrinti, kaip programos įgyvendinamos ir kas yra daroma. Komisija dabar diskutuoja su kai kuriomis valstybėmis nariomis ir stengiamasi bus įdėkti taip vadinamą struktūrinio įgyvendinimo informacijos pagrindų e, dokumentą. E, tikslas yra surinkti visą e, susijusią informaciją internete, tam tikrame e, portale, kad būtų galima sekti piliečiams ir parlamentarams, kaip programos įgyvendinamos, tai būtų žymiai paprasčiau. E, jie galės pasižiūrėti, kaip geriau planuoti investicijas savo miestams ir, ir, ir regionams. Mes taip pat žiūrim, manome, kad partnerystės gyvenimo sustarimai gali būti naudingi. Valstybės narės ir komisija susitengs susitarti dėl planų, kuriuos reikia gyvendinti, sprendžiant tam tikras specifinės šalių problemas. E, kontrolė įgyvendinimo taip pat yra labai svarbus dalykas. Bus siekiama, kad pirmiausia valstybių narių lygminyje būtų galima išspręsti visas problemas, o komisijos įsikišimas į tai būtų ribotas. Be abejo, dar tebelieka daug nelegalių savartynų, nes dabar vyksta 20 pažeidimo procedūrų. Taip pat trūksta kai kurių infrastruktūros elementų, kai kuriuose šalise susijusių su nuotekų tvarkymu. Čia, galime pasakyti, 30 pažeidimo procedūrų yra pradėta prieš valstybės narės. Ir dažnai tai yra susijęs su valstybių narių kontrolės trūkumu, su, su pasitikėjimu trūkumu tarp valstybių narių e, ir taip pat su bendradarbiavimo trūkumu. Bendradarbiavimas su e, specialistais, tokiais kaip nacionaliniais inspektoriais, teisėjais, prokurorais ir, ir ombudsmenais yra esminis dalykas, užtikrinant ES teisės aktų gyvendinimą. Mes taip pat laukiame paramos iš Impel, tai yra inspektorių ir, kai, ir, ir teisėjų tinklas. E, tai yra labai svarbus bendradarbiavimo elementas. Būtent dėl to komisija e, siekia kad būtų sukurtas toks tinklas, kur galima būtų siūsti piliečių skundus. E, E, piliečiai turi turėti teisę sulaukti teisingumo, turi sulaukti atsakymų savo skundus. Ir štai dabar siūlome šį paketą. Pirmiausia, siūlome septintąją aplinkosaugos veiksmų programą ir specialias iniciatyvas. Aš laukiu jūsų paramos šioje srityje. E, Europos parlamento 2013 m. kovo mėnesio rezoliucijoje yra siunčiami teigiami signalai. Gerbiami Europos parlamento nariai, norėčiau Jums padėkoti už savalaikį šio renginio suorganizavimą ir dabar e, lauksime konstruktyvaus pasikeitimo nuomonėmis. To Jums ir linkiu, dėkodamas uždėmesi. Dank, Jan. Labai ačiū Janusui Patočnikui už pranešimą. Galime iš karto pradėti diskusijas dėl ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse. Tarti taip pat ir ES finansinė būklė tuo pačiu. Europos parlamente šiuo metu diskutuojame su tarybos atstovais apie tai, kokia turėtų būti daugiametė finansinė programa ir kaip turėtume finansuoti programas kurias įgyvendinamas nacionaliniu lygmeniu. Galiu paminėti tik tokią programą, pavyzdžiui, kaip LIFE, tačiau taip pat ir e, agentūros įvairias programas įgyvendina, tačiau man aišku svarbiausia yra diskusijos aplinkos politikos tema, jau buvo minėta, kad tai viena seniausių es politikos ryčių ir joje sukūriama pridėtinė vertė yra matomiausia piliečiams, nes tinkamai gyveninus es aplinkos teisės aktus galima sukurti šimtus tūkstančių darbo vietų. Jeigu skaičiai yra teisingi, tai e, teigiama, kad tinkamai nusekliai įgyvendindami patvirtintus teisės aktus galėtume ES sukurti 400 tūkstančių naujų darbo vietų, todėl aplinkosaugos rytyje dirbantis politikai turėtų dėti pastangas ir stengtis, kad visi atitinkami nutarimai ir sprendimai nebūtų nukišami giliai į stalčius, nes tai yra vienas iš veiksmingiausių būdų įveikti krizę. Mums svarbi kiekviena nauja darbo vieta. Taigi, teskime toliau diskusijas. Pirmoji kalbės ponė Rutnicka. Jie yra Lenkijos parlamento aplinkos komiteto pirmininkė. Prašau jums žodis. Dėkoju. Norėčiau čia pirmiausia sureaguoti į tai, ką minėjo ponas komisaras. Jis mums minėjo, kad ES teisės aktų perkelimas į nacionalinę teisę yra tas procesas, kur sutinkama daug kliūčių. Aš esu Lenkė ir čia mūsų šalyje dar yra problemų susijusių su mano minėta tema. Man pirmiausia rūpi nitratų direktyva ir vandens direktyva. Problema yra ta, mano nuomonė, kad jeigu norime užtikrinti tinkamą vandens kokybę ir ekosistemų tinkamą funkcionavimą, būtina įgyveninti tos direktyvos pirmąjį tikslą. Šis tikslas yra tikrai sunkiai pasiekiamas dėl tai labai paprastos priežasties. Ekologinės nuostatos netitinka žemės ūkio politikos nuostatų. Jie joms prieštarauja. galbūt mažiau problemų kyla dideliems ūkiams. Žemės ūkis yra pagristas didžiuliais, stambiais, didžiulių ūkių funkcionavimu. Lenkijoje yra kitaip, mes turime labai nedidelius ūkius. Tad iš tikrųjų labai sunku įgyvendinti visas tas taisyklės susijusias su aplinkosauga. Jeigu šalyje veikia daugybė smulkių ūkių, jiems labai sunku pritaikyti visiems tas pačias taisyklės. Turime nacionalinius teisės aktus taip pat susijusius su vandens apsauga šis įstatymas netitinka vandens direktyvoje numatytų nuostatų. Ir Europos komisija pradėjo pažeidimų procedūrą prieš Lenkiją. Ta procedūra dabar vyksta Teisingumo teisme. Naujas teisės aktų siūlymas Lenkijoje buvo pateiktas ir dabar jo bandoma užpildyti egzistuojančias spragas ir uh, užtikrinti geresnį vandens valdymo planų įgyvendinimą. Na, direktyvos įgyvendinimas yra nelengvas dalykas valstybėse narėse. Ir daugelis valstybių narių nėra idealius, bet pabandysime daryti viską, kad procesas paspartėtų. Ačiū. Vielen Dank. Da möchte ich der. Ačiū. Suteiksiu žodį Graikijos parlamento aplinkos komiteto pirmininkai. Prašau. Labai ačiū. Kalbėsiu graikiškai. Norėčiau Graikijos parlamento vardu padėkoti už kvietimą. Jis yra ypatingai svarbu kad e, būtų geriau gyvendinama Europos teisė, perkeliama į valstybių narių teisės sistemas, nes tai atitinka ir mūsų nacionalinius interesus. Valstybėse narėse tačiau galioja ir savi teisės aktai aplinkosaugos srityje. Šiuo pavyzdžiui, Graikija pagal Natūra 2000 programą turi būti saugojamas atitinkamos teritorijos, todėl mes privalome užtikrinti, kad vietos savivaldos institucijos aktyviai dalyvautų atitinkamus veiksmus įgyvendinant, ypač turime veiksmus susijusius su Natūra 2000. Mes vertiname šią programą kaip didelio masto galimybę, tačiau taip pat e, pageidautume, kad rengiant ir gyvendinant atitinkamas programas būtų labiau atsižvelgiama į mokslininkų nuomonę siekiant e, geriau išsaugoti biologinę įvairovę Europoje. Todėl būtina stengtis geriau parengti teisės aktus aplinkosaugos srityje. Reikia mums taip pat teisininkų, kurie specializuotųsi aplinkos teisės srityje, o to pasiekti nėra labai paprasta. Taip pat neturime pamiršti ir tarpusavio solidarumo. Norėtume Europos parlamentui ir komisijai aiškiai pasakyti, kad ES e aplinkos teisės nuostatas valstybės narės įgyvendinti privalo, tačiau kiekvieną kartą patvirtinus naujus teisės aktus ES lygmenių gali atsitikti ir taip, kad jie jau dubliuotųsi su valstybėse narėse galiojančiais įstatymais. Taigi reikia atlikti sąnaudos ir sąnaudų ir gaunamos naudos, atitinkamą palyginamąją analizę reikia pagalvoti apie tai, kad prie naujų teisės aktų reikės prisitaikyti verslui, įmonėms, valstybinėms organizacijoms, valstybėse narise. Savame suprantama, tvirtinti naujus teisės aktus yra svarbu ir būtina, jeigu jais būtų pagerinama, pavyzdžiui, socialinė padėtis, tačiau jeigu tokių rezultatų pasiekta pasiekti nebūtų įmanoma, tuomet vertėtų pamastyti, ar iš tiesų reikėtų tos teisės aktus tvirtinti. Jau laiko turime nedaug, tačiau noriu pasakyti, kad Graikija tikrai neblogai tvarkosi perkeldama ES teisę aplinkos rytyje, ypač e, teisės aktus susijusius su atliekų tvarkymu. Problemų mes žinoma turime, tačiau imamės e, tinkamų priemonių, kad jos būtų sprendžiamas, taip pat kontroliuojame tinkamai, kaip yra įgyvendinami ES teisės aktai. Mes e, taip pat turime stengtis, kad būtų keičiamasi tiek teigiama patirtimi, tiek įvairiomis technologijomis, kurios naudojamos atlikų tvarkymo ir perdirbimo srityje. Tarp valstybių narių taip pat reikia skirti ir atitinkamai e, daugiau dėmesio bei politinės e, svarbos daugiau skirti šiems klausimams. Mums taip pat rūpi maudyklų vandens kokybė bei e, viduržėmė jūros e, regione yra atskiros saugomos zonos, kuriuose siekiama išsaugoti biologinę įvairovę. Taigi šiems klausimams taip pat būtina skirti dėmesio. Dabar kalbės es parlamento narys Jo Lainė. Ačiū pirmininkė. ES aplinkos teisės nuostatų įgyvendinimas šiame komitete svarstamas nuolat, todėl teigiamai vertinu, kad nacionalinių parlamentų kolegos mumis pasirengė diskutuoti šiais klausimais. Aš pats buvau savo regiono aplinkos ministras devynerius metus, puikiai žinau, kaip sudėtinga visus teisės aktus laiku perkelti gyvendinti, su kokiamis problemomis ir kliūtimis yra susidurima, tačiau Apibendrinant galima būtų teikti, kad ES teisės įgyvendinimas ir perkelimas nėra savanoriškas veiksmas, tai e, padaryti valstybės narės yra teisiškai įsipareigojusios, todėl būtina dėti atitinkamas pastangas. Kad bendrai gyvenitume bendrijos teisę, manau, kad aplink, atliekų tvarkymo srityje galima gauti daugiausiai naudos iš es teisės aktų perkelimo, galbūt patį žodį atliekos reikėtų išbraukti iš mūsų žodino, nes tai iš tiesų yra ne atliekos, bet žaliavos. Ir e, siekdami užtikrinti vaikų ir anūkų ateitį, mes negalime tų vertingų žaliavų laikyti savartynuose arba jas deginti. Pirmiausiai reikėtų vengti atliekų, paskui, jeigu neįmanoma jų vengti, jas perdirbti ir tik po to šalinti, taip užkirstume kelią žaliavų trūkumui. Kalbant apie vandens kokybę, mano regione piliečiams labai svarbu įtraukti į sprendimų gyvendinimą piliečius ir savivaldos institucijas, siekiant skatinti žmonių ir vietos valdžios samoningumą. Šiuo čia norėčiau šiek tiek komisijos nario adresu pasiskūsti, nes 10-ame dešimtmetyje buvo priimtas atitinkamas įstatymas ES lygmenių dėl duomenų rinkimo vandens tvarkos e, vandens naudojimo srityje. Kolegos skundžiasi, kad čia srityje viešpatauja visiškas chaosas, nes neaišku, kokie duomenys renkami, kas juos apdaroja, kam juos reikia pateikti ir e, kokia nauda yra iš tų duomenų apskritai gaunama, nes mano regione, taip pat kaip ir daug kur kitur Europoje, vandens užterštumas yra labai svarbi tema, todėl septintoji aplinkosaugos veiksmų programa, kuri šiuo metu yra rengiama iki 2020 metų, joje turėtų būti pirmenybė teikiama patvirtintų teisės aktų vandens politikos srityje įgyvendinimą ir ES čia turėtų padėti, pasitelkdama įvairias partnerystės programas, kurios jau buvo minėtos, tačiau kyla klausimas, ar šių turimų priemonių pakanka, ar reikėtų pasitelkti naujas, siekiant užtikrinti e, teisės aktų įgyvendinimą, kontrolės, stebėseną. Mano nuomonė, turimų priemonių nepakanka, todėl turėtume pasitelkti naujas griežtesnės priemonės. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū jo Laininui. Dabar kalbės Larsas Hei Merit, jis yra švedijos atstovas, jei teisingai perskaičiau pavardę. Tack så mycket, herr ordförande. Jag heter Lars Hjälmered och är från Sveriges riksdag. Dėkoju. Aš su Švedijos parlamento atstovas. Pirmiausia, norėčiau paminėti atliekų problemą, o paskui šiek tiek apie vandenį. Kai dėl atliekų tvarkymo, Manau, kad turime pasižiūrėti, kokie iššūkiai mūsų laukia. Ir mes bandome iš įlausimus žvelgti iš Švedijos perspektyvos, bandome rušiuoti atliekas, popierių, stiklą ir kitas, bet yra kitų didesnių iššūkių. E, turime išsiaiškinti, kokie mūsų atliekų tvarkymo tikslai ateityje. Turime užtikrinti, kad jos būtų tinkamai tvarkomos. Būtina atskirti taip pat maisto atliekas ir Turime užtikrinti, kad maisto grandinėje vyksta kuo mažiau švaistimo ir kad tų atlikų atsirastų kuo mažiau. Kai dėl vandens, dėl nuotekų tvarkymo mes turime labai aiškias nacionalinės taisyklės, turime numatytų lėšų nacionalinėme biudžete nuotikoms tvarkyti. Du iššūkiai mums yra labai svarbus. Pirmiausia, regioninis bendradarbiavimas. Jeigu pažvelgtumėte į Baltijos jūrą, e, tai pasidarytų aišku, kad tai yra labai jautrus regionas, Baltijos jūros regione e, bendradarbiauja keletas valstybių, siekiant spręsti tuos iššūkius, e, su kuriais susidurėme. O tie iššūkiai yra tokie, tenka spręsti atliekų patenkančių į Baltijos jūrą, pažiūrėjau, Sankt Peterburgo klausimą. E, Ir manau, kad mūsų šiandien priimti sprendimai gali nulemti mūsų iššūkius ateitie. Būtina tinkamai užtikrinti žuvų išteklių apsaugą, nes jų kiekis ir jų kokybė priklauso nuo tinkamo atliekų tvarkymo ir nuo to, ar švarus yra vanduo. Kiek švarus yra vanduo? Mums tenka atsakomybė užtikrinti, kad uh, būtų plėtojimo šioje srityje tvari politika. Turime užtikrinti gerą vandens kokybę, nes tai yra labai svarbu mūsų ateičiai. Dėkuoju. Bitte. Kollege Irmi. Kollege Irmi. Kolega iš Rumunijos susiregistravo kalbėti, nežinau, ar jisai yra salėje. Uh, Tuomet, a ne, kolega yra salėje, prašau. Ponas Irimys. Mano pavardė yra Mirčia Irimija. Esu Rumunijos parlamento narys. Kartu su kolega pono Čiota dalyvauju šiame posėdėje ir esu parengęs kelis teisės aktų pasiūlymus, kuriuos mes patikime jūsų komitetui. Šie dokumentai susiję su sveika mytyba. Mano ir kolegos nuomonė, kadangi mes esame sveikatos apsaugos komiteto nariai ir svarstame klausimus susijusius su sveika mytyba tinkamą mytybą. Dabar svarstome įvairių priedų, konservantų, kitų cheminių medžiagų, kuri, kurias aptinkamos maiste keliamas problemas ir galimybės tų medžiagų išvengti, tik daugiau apie tai nekalbėsiu, tačiau paraginčiau susipažinti su mūsų teikiamais dokumentų pasiūlymais. Pirmkas, ačiū, dabar žodis Europos parlamento nariui kolegai Gerbrandi. Yes, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš noriu labai šiltai pasveikinti mūsų svečius iš nacionalinių, iš nacionalinių parlamentų. ES teisės aktų visapusės įgyvendinimas, mano supratimu, nėra labiau teisinė problema, tai yra labiau politinė problema. Dėl to aš manau, kad iš tikrųjų labai džiugu, kad turime galimybę susėsti čia visi kartu su kolegomis iš nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, kad galėtume aptarti šią politinę problemą. Man regis, kad mums iškyla tam tikrų struktūrinių problemų. Esu Europos parlamento narys. Kai kalbuosi su valstybių narių atstovais, dažniausiai tenka kalbėti su tarybos atstovais. Ir tarybos nariai yra tie 27 ministrai tie platus 27 ministrų pečiai. Tarybai e, vadovauja besikeičiantis pirmininkai. Ir taryboje diskutuojama tarpusavyje, tarp valstybių narių atstovų. Tad mums, Europos parlamentui, ne visada būna lengva iškelti politinę problemą susijusią su prastu ES teisės aktų gyvendinimu. Būtent dėl to Mes dažnai žvelgiame į Europos komisiją, ES sutarčių sergėtoje ir raginame ją užtikrinti, kad teisės aktai bus įgyvendinami, jos prašoma bent jau nusiųsti kokį nors piktą laišką vieną ar kitą valstybėms narėms, kad jos e, pradėtų žengti pirmin reikiamą kryptin. Aš manau, kad tai vis tik nėra išeitis, reikėtų daugiau derinimo Europos parlamento ir nacionalinių parlamento e, pozicijų derinimo ir bendrų veiksmų. Mano veiksmai nėra nukreipti prieš Europos komisiją. Tiesiog norėčiau paklausti kolegų iš nacionalinių parlamentų, kaip dažnai savo nacionaliniams ministrams užduodate klausimus susijusius su, su, su teisės aktų ES įgyvendinimu jūsų valstybėse. Kitas dalykas. Dabar mes patiriame biudžeto kontrolės komitete tokią situaciją. Mes čia susitinkame su valstybių narių e, ministrais, atstovais ir kalbame su jais apie nacionalinių teisės aktų gyvendinimą. Aš norėčiau užgirsti, ką mano mūsų svečiai Ar reikėtų kviesti ministrus, nacionalinius ministrus į Europos parlamentą? Labai prašau visų neviršyti nustatyto kalbėjimo laiko, tai yra trijų minučių, kadangi turiu dar labai ilgą sąrašą, kuriame yra kolegų norinčių kalbėti pavardės, dabar kalbės Cezar Čiota iš Rumunijos, jis jau buvo pristatytas kitos savo šalies kolegos, prašau. su e, Cezarčiota, Rumunijos atstovų rūmų aplinkos komiteto narys. Atsižvelgiant į Rumunijos patirtį įvairiais lygmenimis sukaupta tvarkant vandenį, taip pat uh, vykdant vandens politiką ir siejant ją su kitomis sritimis, pavyzdžiui, pramonė, žemės ūkiu. Noriu pasakyti, kad nacionaliniu lygmeniu veikia jungtinis komitetas Rumunijoje, kuris atsakingas už vandens politikos įgyvendinimą, už atitinkamų sprendimų įgyvendinimą taip pat yra atsakinga vandens politikos administracija, kuri koordinuoja veiksmus tarp kitų. įmonė, su mažom ir vidutinėm įmonėm, e, kad e, gera būtų atlikų politika vystoma, e, perdirbimas, prevencija ir panašiai. Norėčiau paskatinti komisiją ir toliau tęsti tokias iniciatyvas, kai Europa efektyviai panaudoja išteklius. Vandens sityje taip nebuvo. Tik 2004 metais buvo sukurta vanden, tam tikra struktūra, kuri e, rūpinosi vandens problematiką. Taigi iš tiesų buvo įsipareigota e, dirbti su, su vietinėm valdžio institucijom, su privačiu sektoriumi. E, turime labai dar pasistengti. Turiu pasakyti, kad tarp tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje yra būtinas ir manau, kad čia dar galima e, patobulėti labiau negu esame patobulėję dabar. E, ir e, geriau netgi krizės metu pasirūpinti, kad jau labiau, kad BVP nebūtinai yra geriausias e, rodiklis, kuris leidžia atsižvelgti į šitos dalykus. E, aplinkosaugos e, kokybė labai priklauso nuo Europos iniciatyvos, nuo pasaulinės iniciatyvos ir todėl norėčiau paklausti komisaro, kurioje stadijoje yra dabar šie darbai. Ja, Boden. Ačiū ponui Būdin, dabar žodis komisijos nariui, <laughs> jeigu apskritai įmanoma pabandyti atsakyti į tą daugybę užduotų klausimų. Prašau, komisijos nariai. We'll try. Pabandysiu. Pirmiausia, norėčiau pasakyti vieną pastabą dėl to supratimu. Kodėl tos temos, kurias šiandien aptarėme, yra tokios svarbios Europos Sąjungoje. Man, jums visiems, kai kurie iš tų dalykų yra labai svarbus. Kodėl mes kalbam apie žalį ekonomiką? Kodėl tai turi prasme? Ogi todėl, kad tai yra susijęs su ekonominiu vystimus ir iš šeimų iš krizės. Jeigu šiandien pasižiūrėtume, ko yra pasiekusi Europos Sąjunga, tai pamatytumėte, kad Europos Sąjunga yra didžiausia energetikos resursų ir kitų resursų importuotoja. Pasižiūrėkite į ES prekybos balansą. E, jis yra perteklinis, kalbant apie e, prekes ir paslaugas, ir deficitinis, kai kalbame apie e, išteklius ir energiją. Tai yra faktas. Tad Prieš keletą dienų diskutavau apie energiją 2035, 2035 metams. Žinome, kad energetikos kainos auks ir jos išauks. Jos gali išaukti dar 80 procentų mažiau, e, maždaug, tuo tarpu, kad jos jau ir taip yra didelės. Tai žinome, yra, kokie yra kainų skirtumai. Jie te, išliks ir ateityje kainų skirtumai tarp Junktinių Amerikos valstybių ir Europos Sąjungos. Ir jos yra didesnės negu Kinijoje. Mes importuojame šešis kart daugiau žaliavų, negu jų eksportuojame. Kai kurių žaliavų importuojame šimtą procentų, jeigu prie šito visko pridėtumėte tas problemas, kurios prasidėjo nuo šio šimtmečio pradžios, tai pamatytumėte, kad daugelių žaliavų kainos ir energetikos kainos pradėjo didėti jau seniai. Ir visos prognozijos rodo, kad tai, ta tendencija išliks ir ateityje. Būtent dėl to mes tengiamės įtraukti visą tai, kai planuojame mūsų pramonės politiką. Jeigu į tai nekreipsime dėmesio, problemų neišvengsime, didžiulių problemų neišvengsime. Nes mes čia kalbame su tokiais dalykais, kurių pernelyg daug įtakoti ne, negalime. Ir tai, apie ką mes kalbame, yra glaudžiai susijęs su ES konkurencingumu. Mes turime savo struktūras pritaikyti prie tų gyvenimo faktų, kurių pakeisti negalime. Taigi, naudoti, pa, pakartotinai panaudoti, perdirbti ar kurti tokią ekonomiką, kuri yra rato vadinama ekonomika, turi ekonominę prasme. Tai yra atsakymas į tai, kaip tapti mažiau priklausomiems nuo tų brutalių faktų, kuriuos aš jums paminėjau. Tiesiog resursų trūksta, išteklių trūksta ir jų trūksta ateitie dar labiau. Tai štai, mes turime puikias mokyklas, turime puikių inovacijų galimybių, turime puikias galimybės vykdyti mokslo tyrimus ir gyvendinti politikas. Turime tuo pasinaudoti, tą turime sukti tą kryptimį, kurią aš paminėjau. Turime kurti tokią aplinką, kur galėtume išlaikyti ilgalaikį konkurencingumą. Aš galėčiau pasakyti, kad jeigu to nepadarysime, mes, kalb, mes būsime ekonomiškai miręs reikalas. Mes, negalė, mes ne tik nepasieksime aplinkosaugos tikslų, bet ir nesivystysime ekonomiškai. Manau, kad niekas negali pasiūlyti kitų variantų. O jeigu kitų variantų nėra, vadinasi, reikia daryti tai, kas priklauso. Būtent dėl to Aš taip daug kalbu apie rato ekonomiką, taip vadinamą, apie tvarų ir efektyvų turimų išteklių panaudojimą. Nes tai yra mums e, tas dalykas, kuris padės išvengti tų liesų galbūt karvių metų ateityje. Vanduo nitratų direktyva e, buvo pirmas klausimas, kurį iškėlė mūsų kolega iš Lenkijos. Tai, ko jūs klausėte, turite prasme. Ir norėčiau pasakyti, kad politika turi būti nuosekli. Žemės ūkio politika bus labai glaučiai susijusi su aplinkos sauga. Būtina užtikrinti aplinkos apsaugą ir jau teko ūkininkams mokėti už tai, kad jie nedirbtų žemės. Iš pradžių turi, mokėsime, mokėjome už tai, kad jie dirbtų, neatsižvelgėme į aplinką visiškai, apie vandens kokybę visiškai ir kai vanduo bus pernelyg užterštas, vėl reikės biudžete ieškoti pinigų, Nes nebus kitos išeities ir reikės e, mokėti ūkininkams, kad jie nedirbtų, reikės iškoti pinigų tą vandenį išvalyti. Būtent dėl to mes pasisakome už tą už kompleksinį paramos susijimą, kad ūkininkai paramą gautų tik tada, jeigu užtikrina tinkamą vandens išteklių apsaugą. Be abejo, visą tai turi būti teisingai apgalvoti žingsniai, tai turi būti žingsniai paremti aiškiomis taisyklėmis, bet turime visi dirbti kartu. Jeigu to nedarysime, jokia politika, ar tai būtų nitratų direktyva ar kita, tiesiog sustos. O aš nenoriu, kad tie dalykai sustotų. Aš noriu, kad vystantis ekonomikai žmonės dirbtų, bet kad jie dirbtų taip, kad jie galėtų apsaugoti savo ir mūsų visų interesus. Nes visiems tai būtų naudinga. Mes juk visi norime gerti e, sveiką vandenį, ar ne? Je, jeigu paminėtume Natūra 2000 klausimą, Gal antros sesijos metu tai bus kalbama šiek tiek plačiau. Galėčiau pasakyti štai ką. Kai kalbėjome apie aplinkos tam tikro kodekso sukūrimo, galiu tik pritarti tokiems dalykams. Mes žinome, kad jeigu turime 50 metų teisės aktus, tenka kodifikuoti juos tam tikram etapui atėjus. E, tiek 2009 metų habitatas, e, tiek 2011 metų dokumentus minėjote, kad yra problemų susijusių su finansavimu tų politikų. Turime taip pat pagalvoti ir apie tai, kaip nacionalinės valstybės galėtų prie to prisidėti. Pavyzdžiui, vandens kainų nustatymo klausimas yra nacionalinės kompetencijos rytis. Tiesiog reikėtų įvertinti ir tuos kaštus, kurios, kurie galėtų būti susijęs su aplinkosauga arba, pavyzdžiui, savartynų mokestį minėjo daugelis kolegų. Aš manau, kad tai yra protingi pakankamai dalykai, sumanus dalykai. Ir nemanau, kad tai pernelyg padidins mokesčių žmonėms. Tiesiog reikia padidinti mokesčius atliekų deginimą už atliekų išmetimą į savartyną, nes moka teršėjai tokiu atveju, nes, nes jiems ir priklauso pakelti tą mokesčių naštą. Ir tai yra tie žingsniai, kurie padeda visuomeniai žengti teisingą kryptimą. Aš pasižymėjau taip pat klausimą kolegos, kurio dabar nėra šio salė, kuris išėjo. Kolega iš Švedijos pasakė keletą labai vertingų pastabų. Mes dirbame su tikslais, susijusiais su atliekų tvarkymo tikslais. Peržiūra to įvyks kitais metais. Mes jau kai kurios siūlymus pateiksime ir šiemet, ne jau netrukus. Mes dirbame dėl maisto atliekų, mes rengiame specialų komunikatą ir šiemet matysite jis pasirodys. Mes manome, kad atliekų, maisto atliekų tvarkymo klausimas yra ypatingai svarbus. Mes Kaip dėl vandens polikų metmenų, manau, kad irgi šis klausimas yra ypatingai aktualus, dar čia ne viskas yra nuveikta, dar turime prie šio klausimo padirbėti. Uh, Makroekonominiai regionai yra irgi labai svarbus dalykas. Tiek Dunaus regionas, tiek Baltijos jūros regionas yra tie dalykai, kurie padeda valstybėms geriau tarpusavį bendradarbiauti ir bendradarb... tam bendradarbiauti turėti tam tikrą taisyklės, tam tikrą lygmenį bendrą. Nes e, tai yra tos iniciatyvos, kurios padeda e, na, nematyti valstybių sienų ir problemas spręsti šalims bendrai. Tiek kalbant apie Baltijos jūros regioną. Uh, tiek kalbant apie kitus. Jeigu bus diskutuojama tik tarp valstybių narių, kurios e, yra prie Baltijos jūros, dažnai valstybės taip ir lieka nesupratusius, kodėl kartu jos turi apie kažką kalbėtis. Regioninis bendradarbiavimas čia labai svarbus dalykas. Parlamentas Europos čia yra labai e, rimtų pasiūlymų pateikęs. E, kiti kolegos irgi kalbėjo apie valstybių narių vaidmenį ir nacionalinių parlamentų vaidmenį. Ir aš manau, kad iškelti klausimai yra teisingi, mums reikia apie juos diskutuoti, nes taip galėsime bendrai aptarti tuos dalykus, kurių nepavyks išspręsti vien tik ES lygmenių. Parlamentas ar komisija nepajėgus yra vieni šių klausimų išspręsti. Labai trumpa pastaba apie atliekų tvarkymą, nes manau, kad yra labai svarbu suprasti uh, tam tikrą kontekstą Mes turime atliekų tvarkymo direktyvą, ji yra teisiškai saistanti ir ji yra ta direktyva, kur yra įdėktas aiškus principas. Atliekų nebuvimas yra geriausias dalykas. E, nacionaliniai planai turi būti valstybėse narėse parengti, kur būtų išaiškinta, ką valstybės daro, kad atliekų neatsirastų, kad būtų užtikrinta atliekų prevencija. Ir paskui e, turime kitą direktyvą susijusią su savartynais. Daugelis šalių kurioms kyla, kilo didelių sunkumų prieš keletą metų, rado atsakymus į tas problemas per saliginai trumpą laiką. Ir jeigu randama ekonominių paskatų, jeigu e, padedama numatyti tikslus ir juos įgyvendinti, jeigu užtikrinamas e, selektyvus atliekų rinkimas, paaiškėja, kad tos atliekos nebėra labai didelė problema tai tampa verslui patraukli sritis. Ir tuomet situacija reikšmingai pasikeičia. To šalis, kurios turėjo didelių problemų ateityje, atrado galimybių teisingą kryptim judėti žymiai sparčiau. Sukurti ekonominių paskatų ar tą veiklą padaryti ekonomiškai patrauklę nėra taip labai paprasta. Tam reikia kartais valstybės pagalbos. Tačiau gyvybiškai svarbu yra, kad ši mašina pradėtų suktis kai dėl žemės ūkio ir aplinkosaugos schemų. Mūsų kolega iš Jungtinės karalystės pateikė komentarų. Na taip, bus šiek tiek mažiau lėšų, bet nedaug mažiau negu praeitie. Iš pirmo ramšio kai kurios lėšos bus panaudotos jūsų minėtoms reikmėms, o man tik nepatiko tarybos sprendimas užtikrinti daugiau lankstumo ir didesnį lėšų judėjimą tarp abiejų ramščių. Tiesiog taip yra praveriamos duris kai kuriems ne visai geriems dalykams vykti. Ir savo vyriausybei turėtumėt pasakyti, kad laikykitės stipriai tų principų, kurie buvo įdėkti iki šiol. Ir spręskite tas problemas, kurios jūs čia, jūs čia paminėjote. Žemės Labai svarbu, kad žemės ūkio politikai skirtos lėšos antrajame ramsėje būtų panaudotos išmintingai, kad jos nebūtų užvaistomos. Krizėjimis klausimas. Manau, kad tarybos darbo komentaras buvo labai įdomus. Nežinau, ką taryba apie jį manytų, tačiau įdomus dalykas yra štai koks. Šiandien mes kalbame apie vandens kokybę. Mes šiandien ar rytoj e, dalyvausime sunkiose darybose dėl prioritetų susijusių su vandens kokybės užtikrinimu. Jūs pasiekėte to, ko norėjote. Labai puiku, sveikinu. Juk žinote, kaip sunku buvo, ar ne? Ir iš tikrųjų, labai sunku buvo praktikoje įgyvendinti tai, dėl ko iš principo buvome susitarę. Na, šiandien nuos popietės tai bus geriausia naujiena. Nes aš dar buvau parengęs planą B ir planą C, bet regis viskas įvyko sklandžiai, tų kitų planų planų neprireiks. Kolega iš Bundestago daugiausia kalbėjo apie tuos klausimus, kurie labai svarbus. Ir aš galėčiau patvirtinti, kad mes um, dirbame aktyviai prie tų klausimų. Ne viską galime įgyveninti, tačiau reikėtų siekti, kad kuo daugiau šios ir tie nuveiktų pačios valstybės narės, tinkamai gyveninamos ES teisės aktus. Nes um, Tai nuima tam tikrą naštą nuo Europos komisijos pečių, o valstybių narių tarpė atsiranda daugiau pasitikėjimo. Jeigu valstybės narės viena kitą nepasitikė, mes turim didžiulių problemų. Svarbu, kad piliečiai tikėtų e, savo vyriausybę, o vyriausybės šalių narių pasitikėtų viena kita kad dėl dirbožėmio direktyvos mūsų nuomonės ne visur sutampa. Aš manau, ES tai yra labai svarbus dokumentas. Nesuprantu, kodėl Vokietija yra prieš Nes šiaip didžiulės pažangos Vokietija yra pasiekusi šios rytyje reikalavimus beveik atitinka. Nedaug kas liko Vokietijai nuveikti. Ir manau, kad visiems vienodos sąlygos čia turėtų būti sudarytos Europos Sąjungoje. Būtų galima tiesiog pasinaudoti vieni kitų žiniomis apie tai, kaip išspręsti likusias problemas. Bet matyt, yra kažkoks suvokimas Vokietijoje dėl to, kad ten gyvenimas pasunkėtų gyvendinų šią direktyvą, dėl to jai priešinamasi. Na, ne visai suprantu, kodėl taip yra, pabandysim ateitie dirbti su jūsų vyriausybė įtikinėjimo darbą ir mums gal pavyks. De, į didelės detalės nesileisiu. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes turime susitarti dėl vieno paprasto dalyko. Turime įgyvendinti tuos dalykus, kurie praktiškai nieko nekainuoja šiandien. Mes nuo 5 nu, 15 iki 20 procentų vandens sutaupytume, jeigu tinkamai gyvenytume uh, vandenų direktyvą. Aš suprantu, kad jūs esate ko gero matę ir netokios teigiamos patirties ir problema gali būti reali, gali būti tik tai įsivaizduojama, bet ta, jeigu problema yra, tai tiesiog reikės ją spręsti pamažu. Jeigu žmonės mano, kad sprendimai yra kitokie, mes negalime jų spausti per nelik. Mano požiūris būtų toks, turime pasinaudoti visomis galimybėmis, kad galėtume pakeisti savo gyvenimą į geresnę kryptim, bet kai kurios šalis mano, kad tas keitimas turbūt netoks, kokį matom mes. Kai dėl flamandų parlamento kolegos pastabų, dėl antrinės rinkos vystimo. Tai yra iš tikrųjų puikus dalykas, mes turim tai daryti, jūs, jūsų pastabos yra teisingos dėl e, prekių pagamintų gyvenimo pradžios, taip sakant, turi būti numatyti tik tam tikri dokumentai, kad būtų aišku, kaip gyvenimo pabaigoje savo tos prekės bus tvarkomos ir perdirbamos. Europos parlamentas irgi pateikęs yra pastagų šią linkme. Pereinamasis laikotarpis turėtų būti numatytas, sako Europos parlamentas. Valstybės narės galėtų gyveninti šias nuostatas. Daugelis valstybių narių kartais išvelgia problemas tada, kai jau artėja teisės aktų gyvendinimo galutinė data. O, o šiaip ilgą laiką tiesiog prie tų klausimų nėra aktyviai dirbama. Kartais net nepanaudojamas ES skiriamas finansavimas spręsti toms problemoms, o susirūpinimą tik paskutiniu momentu. Tad štai, manau, kad į problemas žiūrėti rimtai yra būtina. Tai jeigu dėl ko nors susitarėme, tie pereinami laikotarpiai turi, turi būti protingai trumpi, kad valstybės narės galėtų e, um, įgyveninti ES teisės aktus ramiai, be didelio spaudimo, bet tie, tie laikotarpiai neturėtų būti panaudoti tam, kad būtų galima atidėti maksimaliai ilgai ES teisės aktų įgyvendinimą. Kaip bendradarbiauti efektyviau su kaiminėmis valstybėmis? Tai yra irgi labai aktualus klausimas, kolega iš Esijos įminėjo. Mes dirbsim prie to klausimo taip pat. Paskui kolega iš Portugalijos kalbėjo apie tai, kad valstybės nelsikia įtikinti, o ne jas spausti. Mes taip ir elgiamės. Tik yra vienas dalykas, kuris nėra kartais teisingai suprantamas. Jeigu manote, kad mes nesižvelgiame e, į valstybių narių skirtumus, kai rengiame ES teisės akį, jūs klystate, nes mes į tuos skirtumus visada atsižvelgiame, mes atsižvelgiame į tai, nes mes tuomet jau aiškiai vardinam, įvardinam, kokios problemos gali iškilti ir kokia valstybė narė ko negalės padaryti. Ne, mes ne vėliau tuos klausimus keliame, o vėliau mes sprendžiame visai kitokius klausimus mes vėlesniam laikotarpyje tik tai turim užtikrinti, kad teisės aktuose nuotytos nuostatos bus tinkamai gyvendintos. Norėčiau pasakyti, kad tarptautinių lygmenių mes taip pat turime veikti aktyviai. Ir jūsų pasaba yra visiškai teisinga, taip, turim būti aktyvus. Ir taip pat buvo kalbama, kad būtina turėti daugiau informacijos. Kolega iš Austrijos apie tai kalbėjo. Jeigu vyks oficialaus vizito į kokią nors šalį, aš nuolatos numatau diskusijas taip pat ir su parlamentu. Aš manau, kad jūsų pastaba yra teisinga ir turime e, užtikrinti, kad tokio pobūdžio vizitai, susitikimai su parlamentais būtų numatomi e, sistemingai, kad, kad parlamentai galėtų vaidinti didesnį vaidmenį ir turėti daugiau priemonių suvaidinti jiems tenkantį pozityvų vaidmenį. Na ir galiausiai kolega iš Luksemburgo minėjo štai ką. Be BVP mes vertiname ir kitus rodiklius. Mes žinome, kad jeigu jūs neteisingai e, pateiksite duomenis nacionalinių sąskaitų, jeigu ten tuos duomenis neteisingai pateiks įmonės. Kaip, nus, kaip priimsite teisingą sprendimą, jeigu esate vyriausybės vadovas. Mes dirbame prie šio klausimo, kartais tas darbas yra lėtesnis negu norėtųsi, bet aš tikiuosi, kad, kad kai, kai pasižiūriu kaip veikia EBPO ir kitos organizacijos. Aš suprantu, kad mums reikia bendro susitarimo, bendrų rodiklių. Kartais tas darbas, kaip sakiau, yra lėtesnis negu norėtųsi, bet kryptis pasirinkta yra teisinga ir neišvengiama. Galėčiau dar kalbėti ir kalbėti, bet atrodo visus klausimus jau atsakiau, todėl čia ir sustosiu. Ačiū. Genau. Ačiū. Manau, kad jūsų atsakymai nusipelno šių plojimų. Sesat komisijos narys, kurį mielai kviečiamės į savo komitetą ir kuris visuomet išsamei atsako į užduotus klausimus, labai aukštai tą vertiname, taip pat kaip ir jūsų aiškiai pristatoma pozicija ir politinės kryptis, taigi dėkojame dar kartą, kad e, šiandien dalyvavote mūsų diskusijose kartu su nacionaliniu parlamentų kolegomis, taip pat Deja, negalėjome visiems prašysiems suteikti žodžio. Priešingų atveju būtume užėmę visą mūsų sustikimo laiką. Taigi antroje dalyje suteiksiu pirmenybę tiems, kurie negavo žodžio. Pirmoje dalyje darysime penkių minučių pertrauką. Dabar galėtume šiek tiek atsišviežinti, o po to svarstysime ES teisės aktus susijusius su gamtos apsauga. Yes, if everybody would be so kind to take their seat. Dėkoju, gerbiami kolegos, už tai, kad netrukus tikiuosi susėdysite į savo vietas. Padedame su šiokiu tokiu pavėlavimu. So, my name is Karl Schlitter. Karl Schlitter vardas ir pavardė. Trumpai pavaduoju mūsų posėdžio pirmininką. Dabar vyks antrasis mūsų posėdis, dėmesys aktams susijusim su gamtos apsaugos klausimais. Ir susikime žodį Žekrit Makleid. Labadiena visiems. Didelis malumas būti čia posėdėje. Dėl to, kad dalis agentūros darbo yra iš tikrųjų e, pasižiūrėti, kokios politikos ir kaip įgyvendinamos. Mm, manau, kad jau buvo minėtas tas dalykas, kad reikia įvardinti nusikaltinuosius ir juos gėdinti. Tas darbas vyksta palyginus visai neblogai. Kartais matome, kad žemėlapyje būna tik balta dėmelė susijusi su informacija apie šalį, nes šalis tiesiog neatsiunčia duomenų. Ir šiaip ar taip bendradarbiavimas rezultatų duoda. Ir mes kreipiamės į ministrą tokio šalies ir klausime, kodėl ta žemėlapis yra balta vieta, be jokių duomenų. Aš šią popietę norėčiau su jumis pakalbėti apie gamtos apsaugą. Kai kuriuose šalyje e, yra priimti reikiami teisės aktai šioje srityje, tačiau kitos šalis tokių teisės aktų turi žymiai mažiau. Gamtos apsaugos teisės aktai jau ilgą laiką egzistuoja, valstybės narės jos turi, kai kuriems yra 20 metų, pavyzdžiui, e, buveinių direktyvai arba paukščių direktyvai. Ir Natura 2000 taip pat jau yra nenaujas teisės aktas. O mes kalbame apie gamtos apsaugą, jos išsaugojimą ir kai pasižiūrime, kas yra nuveikta, matome, kad tie mūsų pasiekimai nėra gal tokie geri. Mes matome, kad yra tiesiog siekiama kai ką nutilėti, ne viską reaguoti. Mes kaip man, matome, kad aplinkosaugos veiksmų planas apiskai autorių 2020 metų ir turime pasižiūrėti, kaip teisės aktai primti mūsų aptariamos rytyje dera vieni su kitais. Turime peržvelgti sektorinę politiką. Aš norėčiau tarti poro žodžių apie tai, kaip nacionaliniai teisės aktai kartais yra nenuseklus. Aš sakyčiau, kad čia mes kalbame apie tokias paslėptas problemas, jos yra sudėtingos, jų sprendimas nebūtinai yra labai paprastas ir galbūt kartais reikia skirtingų kažkokių priemonių, kad jos išsispręstų. Taigi, kokį signalą norėtume pasiūsti? Natura 2000 yra neblogas pavyzdys žvelgant iš išorės, atrodo, kad ES turi visus reikiamus teisės aktus, įspūdingus teisės aktus. Daugiau negu 750 tūkstančių kvadratinių kilometrų žemės yra apimami ir tai yra iš tikrųjų pati didžiausia pasaulyje tinkamai saugoma teritorija. Žvelgiant iš išorės, taip atrodo, jeigu tik skaičiais vertintume, bet kaip yra iš tikro. Agentūra pirmiausia pasižiūri, kaip teisės aktai yra gyvendinami ir mes, kai valstybės pateikia ataskaitą apie vairių straipsnių gyvendinimo, 17 straipsnių ir kitų, mes žiūrim, kokie yra rezultatai. Tačiau, kai buvo gyvendinama Natura 2000, visose valstybėse narėse, ne, ne visad, e, tikslas buvo keliamas tik apsaugoti rūšis ir buveinės. Ir agentūra turi duomenų tam tikrą bazę. Buvo pasižiūrėta, kaip sekasi išsaugoti rūšis ir buveinės. Ir mes matome, kad ketvirtis tų rūšių, ar tai būtų stuburiniai, ar tai būtų paukščiai, ar tai būtų kiti, jiems grėsia um, e, išnykimas. 62 procentai buveinių irgi patiria problemų. 7, nes ir savo buveinės rizikuoja prarasti 52 procentai rūšių. Ketvirčių mažėja paukščių rūšių nuo 90-2007 metų. Taigi, e, visa tai yra tie duomenys, kurie rodo, kad net jeigu mes e, dirbame tam tikrą darbą, nurodome tam tikras e, erdves, kur yra daug kas nuveikti, mes matome, kad tikslų dėja nepasiekėme. Be abejo, argumentai yra pateikami patys įvairiausi. Pirmiausia, kalbama apie ekonominius argumentus. Natura 2000 privalumai teikiami Europai e, siekia skaičius reikšami 200 tūkstančių milijonų eurų, bet vietos lygmenių galime pamatyti, kad naudojamos skirtingos fiskalinės priemonės, kad naudojami skirtingi būdai problemoms spręsti. Ir e, kartais nepakankamai išaiškinama, kokius nuostolius patirtų tam tikra teritorija, jeigu išnyktų tam tikra gyvūnų rūšis ar, buveinių, ar tam tikros buveinės. Taigi, jeigu norite įvertinti, kaip gerai šalis gyvendina teisės aktus, turite nepamiršti šitų duomenų. Labai svarbu yra įvertinti, kaip tos visos politikos padeda spręsti dar ir padės spręsti dar sudėtingesnius iššūkius ateityje. E, kas atsitiks dėl to, kai išdyks tam tikros buveinės, pavyzdžiui, dėl žemės ūkio plėtros tam tikrose teritorijose ir panašiai. Būtina e, aptarti tinkamai tos klausimus, atliekant kasdienį planavimą, kaip išvengti tų buveinių praradimo. Matome, kad keičiasi klimatas, kad keičiasi oro kokybė, vandens kokybė. Visą tai jūs aptarėte ką tik tai su komisaru. Tai turi įtakos daugeliu ekosistemų ir gyvūnų rūšių. Mūsų gamtinis kapitalas, kaip mes jį vadiname, e, mašta dėl biologinių tam tikrų procesų, dėl tam tikros fizinės veiklos. Ir labai sunku yra išlaikyti tam tikras politikas. Sunku yra siekti galutinių tikslų. Ką galima būtų nuveikti, kaip teisės aktų kurieji jūs esate atsakingi už tai, kad egzistuotų reikiami teisės aktai skirti e, aplinkosaugai. Tačiau būtina elgtis išmintingai, nes ta situacija, apie kurią aš čia kalbu, yra susijusi su vertybių erozija. Ir manau, kad Aš čia nekalbėsiu apie Argus konvenciją, nes turiu tik nelabai ne, ne nedidelį e, pasisakymo laiką. Turėčiau pakalbėti čia apie piliečių vaidmenį. Gamtos išsaugojimas yra tas dalykas, kur daugelį šalių žmonės vaidina labai svarbu vaidmenį, nes jie myli gamtą, jie supranta, e, tuos, jie mato apčiuopiamus rezultatus tuos savo elgsenos ir elgesi vienai par kitaip, kokie iš to išeina rezultatai. Svarbu mobilizuoti piliečius. Mes manome, kad tai būtina atlikti nacionaliniu ir subnacionaliniu um, lygmenių. Būtina, kad būtų pakankamas skaičių žmonių, kurie norėtų kažką pakeisti. E, mobilizuoti piliečių pastangas yra svarbiausia. Tai gali padėti e, išlikti budresniems ir galima, tai gali padėti geriau kovoti su nepageidaujamais pasikeitimais. Ar tai būtų Vengrija, Švedija, Danija, Junktinė karalystė, Italija ar Ispanija. E, Paprastai e, daugelį iniciatyvų pradėjo aktyvūs piliečiai, kurie stebėjo gyvūnų rūšis, kuriems buvo įdomus šie klausimai. Jie taip pat pateikė ir pirmasias pastabas dėl invazinių gyvūnų rūšių atsiradimo. E, e, ir be abejo, galima pagalvoti, kad iš pradžių ten ne, netrodo tos problemos labai didelės, kai pamatai, kad nyksta boružės, pavyzdžiui, arba ten atsiranda kažkokių kitų gyvūnų. E, bet ma, ilgainiui ta problema pasirodo aštresnė, nes mūsų įprastų regionų gyvūnai paprastai užleidžia vietą toms invazimėms rūšims. Ir dėl to svarbu tinkamai būtų gyveninti teisės aktai. Na ir apibendrindama norėčiau pasakyti štai ką informacijos trūkumas nėra e, tink, pakankama priežastis nieko nedaryti. Veiksmų imtis yra būtina. Ir būtina tai daryti tam, kad būtų atkreiptas dėmesys į problemas, apie kurias kalbama gal nepakankamai mažai. Pavyzdžiui, žinome, kad e, klimato pasikeitimas be abejo turės įtakos vandens kokybę ir eiliai kitų dalykų. E, Mes turime teisės aktus energetikos rytyje, oros ryties teisės aktų turime. Tiesiog nu, gali atsitikti taip, kad jeigu nieko neveiksim dabar, tie tikslai taps nepasiekiami. Kartais gali pasirodyti, kad tie, kurie pasisako už įvairovę, kartais pernelyg isteriškai siekia savo tikslų, bet juk žmonės kalba apie gamtinį kapitalą. Ir manau, kad mes turime tų dalykų nepamiršti. Spręsti problemas dabar reiškia, kad turime visų pastangas būrti draugė, neturime visi dirbti paskirai. Turime tie, kurie atsakingi už oro kokybę, dirbožėmio kokybę ir kitas rytis dirbti kartu. Turime e, pasitelkti piliečių pastangas, turi kreiptis į žemės ūkio sektoriaus atstovus, pramonės atstovus ir turime skatinti įvairovę e, e, Europoje. Be abejo, ne visos Nėra taip, kad viena ir ta pati taisyklė vienodai tiktų visiems, bet valstybės narės turi parengti savo veiksmų planus, kur būtų aiškus nurodyti jų prioritetai. Mes turime juos atsižvelgti ir turime siekti, kad teisės aktai egzistuotų tokie, kurie pradeda saugoti gamtačių. Ačiū profesorė Magleit, jūs per kukliai reklamavote savo agentūrą, aš vietoj jūsų, ar už jūs tą padarysiu, nes tie, kurie nori pastelti statistinius duomenys, siekdami pagerinti savo rengiamas kalbas ir panašiai galėtų pasitelkti agentūros e, interneto svetainę, taip pat e, galima pristatyti atitinkamas e, atitinkamą informacinę medžiagą susijusią su atliekų tvarkymu ir taip toliau, taigi tą trumpą reklamą norėjau dabar pristatyti. Prieš pradedant bendrasios diskusijos ir dabar nedelzamas tą ir padarysiu. Na, antroje dalyje dalyviai elgėsi daug kukliau nei per pirmasis diskusijos valandas. Pirmasis kalbės Graikijos atstovas aplinkos apsaugos komiteto narys, tiksliau narė Teodora Avirinopulų. Labai ačiū. Buvo labai įdomu klausytis pranešimo Dar kartą norėčiau pakartoti tai, ką jau per pirmąjį savo pasisakymą minėjau, labai svarbu atitinkamai informuoti piliečius, regioninės vietos valdžios institucijas, bandant e, pasiekti, kad e, Natura 2000 tinklas būtų sukurtas ir veiktų veiksminga. Aišku, svarbu užtikrinti gamtos apsaugą, tačiau čia kyla interesų konflikto tarp e, dirbožėmio panaudojimo žemės ūkiui ir tarp e, turizmo pramonės susibrėžtų tikslų. Taigi reikia siekti šioje srityje veiksmus suderinti. Graikija yra daug saugomų teritorijų pagal Natūra 2000 programą tačiau taip pat Graikijoje dažnai pasitaiko ir įvairių gamtos nelaimino, kurių kenčia atskiri regionai, kai kurie kenčia net ir labai. Todėl turime nepamiršti ir žmogiškojo faktoriaus. Tokiais atvejais tai yra nepamiršti žalos, kurią patiria žmonės, tačiau siekti kad nebūtų daroma žalos taip pat ir gamtai, šalinant e, gaivalinių nelaimių padarinius ir atitinkamai atkuriant nukentėjusios e, teritorijas, nukentėjusius gamtos draustinius 2007 metais Graikijoje pasitaikė kelios didelio masto gamtos katastrofos įvyko. Ir iki šiol dar atskiri regionai nukentėjo nuo gaisrų, nėra visiškai atsigavę. Taip pat turime užtikrinti ir rūšių įvairovę jūrose. Mums ypač svarbi viduržėme jūra, kuri taip pat kenčia nuo didelio e, užterštumo bei nelegalios žvejybos. Žemės ūkis dažnai daro neigiamą poveikį viduržėmio jūros rūšių įvairoviai, taigi šiam klausimui šias ryčiai turėtume atitinkamai daugiau dėmesio skirti. Dabar neturime pakankamai finansinių lėšų kad e, galėtume gyveninti užsibrėžtus tikslus pagal Natūra 2000 programą. Tas finansavimas taip pat didesnis mums nėra numatytas ir tokiu būdu gali atsitikti taip, kad įvairios programos skirtos rušių vėrovės išsaugojimui gali net nešti laukiamų rezultatų. Taigi siūlau daugiau dėmesio skirti kovai su gaivalinių nelaimių padariniais, ir e, teikti įvairių projektų pasiūlymus, e, kurios gyvenimas būtų galima geriau apsaugoti rušių įvairovę. Įvykus gavaliniams nelaimėms atitinkamuose regionuose taip pat būtina daugiau dėmesio skirti kovai su klimato kaita. Klimato kaita taip pat daro neigiamą įtaką rūšių įvairovė. Galbūt galėtume įsteigti tam tikrą stebėsenos tarnybą, kuri būtų atsakinga už rūšių įvairovės išsaugojimą, padėties stebėseną tiek sausumoje, tiek jūrose. Taip pat reikėtų nustatyti draudžiamas žvejoti teritorijas. Atskirose jūrose. Labai svarbu, kad ES pagalvotų apie tai, kad tokios zonos pakrančio regionuose būtų nustatytas. Ačiū. Sako pirmininkas ponas Gerbrandė, atsiprašau už tai, kad e, praleidau pirmąją antrosios posėdžių dalies dalį. Turėjau laiko skirti žurnalistams, dėkoju Kalus Liuteriai, kad jis permė pirmininkavimą. Jis tik pamiršo savo telefoną ant pirmininkaujančio stalo jį paliko. Dabar kalbės panas Jelmaret, Švedijos atstovas. Labai ačiū. Svarstydami šį klausimą turime svarstyti taip pat ir valstybių narių užmojus. Pavyzdžiui, Švedijos komitete veikia atitinkamas komitetas, kurio užduotis yra įvertinti nacionaliniu mastu iškeltus aplinkosaugos tikslus. Taigi, turime nacionalinius tikslus ir ES mastu priimtus sprendimus susijusius su Natura 2000 programa taip pat esama ir atitinkamų tarptautinio masto susitarimų, kuriu, kuriuos turime įgyvendinti. Ir šie teisės aktai ir susitarimai turi būti susijęti tarpusavėje, tačiau dažnai kyla įvairių konfliktinių situacijų tarp skirtingų lygmenų aplinkos apsaugos srityje. <clears throat> Pavyzdžiui, Tarp tokių sričių kaip kosų klimato kaita ir biologinės įvairovės išsaugojimas taip pat mums reikėtų stengtis geriau perkelti, našiau perkelti užsibrėžtus tikslus, juos įgyvendinti. Visomis prasmėmis turėtume pasinaudoti kitose šalise sukauptą patirtimi, konstatuodami, kad valstybės siekdamas savo gamtą išsaugoti imasi skirtingų veiksmų esama įvairių gamtos saugojimo kategorijų. Suomijoje, Švedijoje tokiu būdu siekiama išsaugoti 10 procentų gamtos teritorijų, Vokietijoje tik 6 procentai, Niderlanduose 25 procentai. Švedijoje buvo taikomas labai griežtos priemonės susijusios su pavyzdžiui, miškų apsauga ir yra taikomas. Taigi mes turėtume pasinaudoti vieni kitų patirtimi, mokytis vieni iš kitų ir e, siekti, kad būtų išvengiama e, konfliktinių situacijų tarp nacionalinių ir tarptautinių mastų užsibrėžtų tikslų. Pirmininkas, ačiū. Dabar kalbės du Europos parlamento stovai, ponė Strela ir ponė, ponas Franko, nacionalinių parlamentų narių Jeigu norinčių kalbėti nėra, buvo keturi nacionaliniai parlamentarai, kurie negavo žodžio pirmojoje dalyje. Pone Burzai, ponas Korsika, ponas Snoj ir ponas Arkit, jeigu kuris nors iš jų vis dar norėtų kalbėti antrojoje dalyje, tai mielai suteiksime jums žodį, tačiau pirmiausiai suteiksime žodį poniai Estrelai. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Jums už šią surinktą diskusiją, kadangi Europos politinėje darbo tvarkėje buvo per daug klausimų skirtų finansų ir ekonomikos klausimams ir ši diskusija galbūt naudinga siekiant atstatyti tam tikrą pusiausvyrą, tam, kad tikrai svarbi tema vėl būtų įtraukta į darbo atvarkę. Profesorė Magleit kalbėjo apie tai, kad labai svarbu išsaugoti rūšių įvairovę, todėl visose ES politikos sritise būtina atsižvelgti į šį aspektą, ypač dabar vykdant bendrosios žemės ūkio politikos reformą ir bendrosios žuvinkystės politikos reformą. Busmoje daugiametėje finansinėje programoje turi būti numatytas atitinkamas finansavimas, kad būtų galima įgyveninti ir finansuoti rūšių įvairovės išsaugojimo strategiją iki 20 metų. Ekonominių ir aplinkosauginių požiūrių tos panaudotos lėšos e, iš tiesų neturėtų nueiti veltui, nes iki 2050 metų išnykus kai kuriams rūšims reikėtų išleisti nuo 200 iki 300 milijardų eurų per metus ir iš tiesų tokios sumos yra labai didelis, sudaro iki 25 procentų ES biudžeto. Mums reikia skirti lėšų programai Natura 2000 įgyvendinti, taip pat mums reikia lėšų siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintos atitinkamos ES pagrindų direktyvos, vandens direktyva, buveinių direktyva, bei jūrų pagrindų direktyvos nuostatos labai svarbios yra politinės iniciatyvos, kuriomis e, naudojantis galima sukurti ir plėtoti žaliasias ekologinės iniciatyvas bei e, tinkamai priešintis naujų egzotiškų rūšių išviešpatavimui Europoje. Čia palankiai vertiname komisijos atitinkamus planus. Tačiau tos numatytos priemonės turėtų būti dar platesnio masto, joms turi būti skiriamas pakankamas finansavimas ir būtent atkreipti visuomenės dėmesį į tokių priemonių prasmingumą. Piliečiai privalo suvokti ir suprasti, kad rūšių įvairovė susijusi ir su viso pasaulio tarpusavio sąveiką, taip pat daro įtaką žmonių mytybai, sveikatos būkliai, pastatų būkliai, energijos vartojimo efektyvumui. Visą tai susijęs su rušių vėrovės išsaugojimu, tik rušių vėrovės išsaugojimas yra mūsų išlikimo garantas. Ačiū poniai Estrelai. Ar yra salėje tie nacionalinių parlamento atstovai, kurie dar norėtų kalbėti, kuriuos aš minėjau arba kurių nepaminėjau? Prašau. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący Tadeusz Arkit. Dėkoju. Labai ačiū pirmininkė Tadžiūš Arkit. Aš atstovauju Lenkijos parlamentui, e, būtent aplinkosaugos komitetui. Norėčiau pasisakyti dėl to, kad e, priminčiau, apie ką kalbėjome anksčiau, nors kita vertus tos temos siejasi. Pavyzdžiui, tai, ką kalbame apie aplinkos apsaugą, labai glaudžiai siejasi su e, atliekų tvarkymu. Lenkijoje e, labai e, aktyviai rūpinamasi atliekų tvarkymu mieste. Savivaldybė labai aktyviai dirba šioje srityje, trys nauji įstatymai sukurti, taisyklės yra kūriamos, tam, tam tikra prasme kūriama netgi savotiška atlikų tvarkymo konstitucijoje. Lenkijoje direktyvą priėmėme ne tik tais dėl to, kad ją reikia perkelti tokią taisyklę, bet ir dėl to, kad esame įsitikinę, jog tokios taisyklės yra labai reikalingos ir naudingos aplinkai. Reikia kalbėti apie energijos rekuperaciją ir pakartotinį kai kurių medžiagų panaudojimą, kurios yra atliekose. Ateityje mes e, dar pakelsime kartelę savo šalyje ir dar norėčiau mm, priminti, ką sakė komisaras Potočnikas. Mes suprantame, kad tai yra savotiškas naujos ekonomikos šakos atsiradimas, naujos darbo vietos, e, ekonomikos augimas, nes viso, viso to tikrai neišleisime iš akių, kai investuosime į infrastruktūras. Nepaisant krizės, ir turbūt ypatingai dėl to, kad kilo krizė, mes turime ypatingai atsižvelgti į visus aplinkosaugos aspektus, nes aplinkosauga yra e, šansas geriau gyventi visiems mums, geresnį ir sveikesnį, sveikesnį aplinką turėti ir daugiau darbo vietų. Tą norėčiau pabrėžti. Ačiū ponui Harkin, ponas Franko. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė už jūsų pristatymą. Aš esu septintosios veiksmų programos aplinkos saugos rytyje pranešėjas ir mm, mūsų žinios, žiniomis remiantis, man atrodo, labai svarbu e, vystyti Europos E, priemonės, bet taip pat ir bendradarbiauti tarptautinėse platformose e, skirtose bioįvairoviai. Bendradarbiavimas su ES kaiminėmis valstybėmis yra labai svarbus. Pavyzdžiui, toks bendradarbiavimas kaip miškų srityje. Mes turime taip pat bendradarbiauti su. Čia turime ypatingai bendradarbiauti su kaimynais. Ačiū. Much, there... Dėkoju, ponai Franko. Ar yra kitų kolegų norinčių kalbėti. Jeigu ne, turiu, ponė Magleit, jums dar vieną baigiamąjį klausimą. Aš dėl bioverovės strategijos buvau pranešėjas. Ir keletas dalykų man pasirodė tokie įdomus. Vieni, viena vertus buvo labai, mano nuomonė, svarbu bioįvairovę įtraukti į kitas politikos rytis. Viena iš svarbiausių sričių būtų bendroji žemės ūkio politika, nes tai apima apie 50 procentų mūsų visos žemės ES ir bioįvairovės išsaugomis ir tie ūkininkai vaidina didžiulį vaidmenį. Mes diskutuojame valstybėse narėse ir čia, Europos parlamente, e, valstybėse narėse turi būti įdėgiamos žalinimo priemonės žemės ūkio politikos ir tie mano klausimas būtų toks. Kaip manote, kokį rezultatą turės šios priemonės bio įvairovės išsaugojimui. Pastebėjau, kad mano šalyje, Olandijoje, vyriausybė tam tikrų metų mažiau domėsi gamtos apsaugą. Paprastai taip kalbant, ES teisės aktai bent numatė tam tikrą teisinį tikrumą, o mano šalies piliečiams, nes ten bus suformuoti labai aiškus teisiniai reikalavimai dėl aplinkos apsaugos ir tą padarė ES. Žodis Jums, ponė Makleit. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti paskutinį klausimą, nes jis yra susijęs su daugeliu kitų. Piliečiai žvelgia Europos Sąjungą ir nori, kad ES užsimtų jų aplinkos saugojimu. Tai yra didžiausias iššūkis nacionalinių lygmenių, mano supratimu. Nes problemos paprastai yra perkeliamos į ES į ES lygmenį. Tai yra valstybių savotiškas e, problemos perkelimas ant kitų pečių ir tai yra žingsnis į šoną, o ne žingsnis į priekį. Ką daro mūsų agentūra? Pirmiausia, mes stengiamės e, parodyti, kad ES turi būti tam tikras kadastras, tam tikras rodiklis. Mes turime pasižiūrėti, kaip vyksta procesas. Jeigu e, miškininkystės ir ties tvarkymas negali remtis tiksliu kadastru, tai jūs negalite piliečiams pateikti to, ko jie teisėtai laukia. Kadastrai, nusavybės teisės, e, visa tai turi būti labai tinkamai tvarkomos rytis, nes tai leidžia piliečiams e, ES teisės aktus įgyvendinti tinkamai vietose. Antras dalykas. Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimas vietos lygmenių savo teritorijoje reikalauja tam tikrų žinių, nes žinios reikalingos, o tu galima nuo globalių procesų pereiti prie vietinių. Ir dabar mes gyvena skirtingame pasaulyje, lyginant su to, koks buvo, na, kad ir prieš dešimt metų. ES teisės aktus būtina perkelti tą artimą kaiminystę taip pat. Tam reikalingas tam tikras lankstumas, Aš tai nevadinčiau, to nevadinčiau lankstumu, bet vadinčiau realistiniu požiūriu. ES teisės aktai turi egzistuoti, o nacionalinių teisės aktų leidėjai turi būti žymiai e, sumanesni, kad būtų tinkamai galima perkelti nacionalinę teisę tai, kas suformuoluota ES lygmenį. Jeigu pasižiūrėtume, kas buvo pasakyta kolegos, pavyzdžiui, iš Švedijos, jis minėjo, kad mes turime tiek skirtingų pavadinimų. Čia mes turime kažką daryti, turime suskirstyti tas klasifikacijas, kurių 685 gal. Vienur kalbama apie apsaugą, kitur kalbama apie, pavyzdžiui, miškus ir jų apsaugą. Galiausiai e, urbanizacijos poveikis. Turime iš tikrųjų turėti teisingai suskirstytas tas temas. Ir tai yra iš tikrųjų labai rimtas darbas. Bet tai yra būtinas darbas, kad piliečiai galėtų pasižiūrėti, kaip jie yra traktuojami, ar teisės aktą jiems padeda ar ne. Taip mes galime padėti ir tarptautiniam palyginimui. Mes tuomet galime uh, atlikti tą darbą tinkamai ir turėti palyginamus duomenys ES lygmenių, nacionalinių lygmenių, regioninių lygmenių. Ir mm, ES turėtų labai didžiuotis štai kuo. Mes sukūrėme labai, e, mes sudarėme labai rimtą indėlį susijusi su saugotinų rūšių apsauga. Mes pateikėm tos duomenys pasauliniai duomenų sistemai. Mes harmonizavome tam tikrų požiūrių tai, ką darome atskirose vietose. Ir mes nebesame laikomi kaip jungtinėmis Europos, nebesame laikomi jungtinėmis Europos valstijomis. Tačiau teisės aktuose dar ne viskas yra pakankamai aiškus. Reikia, kad jūs tą aspektą žinotumėt. Kai dėl to, ką minėjo kolega iš Graikijos, kai kuriais atvejais tenka įvertinti, e, kokie ištekliai turimi vienoms ar kitoms programoms įgyvendinti, bet kartais tai net nėra pinigų reikalas, kai kurių priemonių gyvendinimas nekainuoja nieko. Nu, norėčiau taip pat. Apimėčiau paminėti užžiūrio teritorijas. Daugelis Europos teritorijų turi tokių užžiūrų, užžiūrio teritorijų, kur pavojus gyvūnų rūšims kyla didelis. Saugodami bioįvairovę turime atsižvelgti į tas užjūrio teritorijas ir ne tik į Europos kontinento problemas. Na ir apibendrindam norėčiau pasakyti štai, ką mes negalime laukti, kol bus peržiūrėti ir iš naujo paleisti aplinkosaugos mechanizmai. Būtina suprasti, kaip ES teisės aktai veik, paveiks vietos lygmenį. Tiek kalbant apie atliekų tvarkymą, tiek apie dirbožėmį, tiek kalbant apie miškininkystę ir, ir žemės ūkį ir panašiai. Galėčiau čia pateikti pavyzdį, kuris galėtų būti įdomus. Tai būtų Danijos pavyzdys. Agentūra veikia Danijoje, bet ne dėl to Daniją paminiu kaip pavyzdį. Tiesiog ten vyko, toje šalyje vyko daug pasikeitimų. Geografijos institutas buvo prijungtas prie vyriausybės ir visi sprendimai, kurie buvo priimti vyriausybėje, e, atsižvelg, būdavo susijęti su kadastro sprendimais. Ir buvo sudaryta kartografija viso, kas susijusi su transportų tinklų, oro kokybė, miestų vykdomų, vykdomų vandens telkiniais, e, upėmis ir panašiai. Nebuvo problemų sprendimų e, atskirai kiekvieno, buvo sprendžiamos visos problemos kompleksiškai įgyvendiname projekte buvo stengiamas atsižvelgti į daugelį apimamų sryčių. Manau, kad taip ateitie reikėtų ir dirbti. Tam mums reikia turėti tinkamus duomenys, tam reikia rei, pateikti reikiamus rodiklius, mūsų agentūra stengiasi tuos rodiklius rasti ir pateikti. Būtina turėti tam tikrą informaciją ir žinias. Ateitie tai bus vis labiau būtina, jeigu norėsime priimti teisingus sprendimus. Lenkija iš tikrųjų e, stengiasi suprasti, kaip su naujų leidimų išdavimu dėrės priimami sprendimai aplinkosaugos rytyje. Jūs nustatėte, kokios zonos bus skirtos atliekoms ir kai kurios tos zonos yra susijusios su žemės ūkio paskirtie žemė. Svarbu, kad sprendimai būtų primami skaidriai. Norėčiau pasakyti, kad agentūra stengiasi remti tam tikrą eilę iniciatyvų, kurios minėjo Europos e, komisijos narys, kalbėdamas apie atliekų tvarkymą ir vandenį, tačiau dialogas turi būti visapusis. Nepakanka paskelbti informaciją, reikia, kad piliečiai suprastų, ką, kas vyksta ir taip pat reikia, kad jie turėtų galimybę gauti informaciją. Buvo sukurtas in, interneto e, tinklalapis, kur piečiai gali gauti informaciją apie oro kokybę, apie triukšmo lygį. Milijonai piliečių naudojasi e, tuo. Tai yra iš tikrųjų įdomi, įdomi programa. Tai padeda geriau suprasti, kokia situacija yra miestuose, šalyse, atskiruose miestų kvartaluose. Į tai reikės atsižvelgti priimant būsimusius teisės aktus. Svarbu, kad piliečiams būtų pateikiama informacija ir kad piliečiai remdamėsi galėtų veikti patys. Tai nebėra kažkokia iliuzija, tai yra tai, kas vyksta jau dabar. Ir reikėtų, kad politinių sprendimų prieimėjai taip pat išmoktų naudotis šiais sprendimais ir šiais duomenimis savo kasdieniniam darbe. Ir taip bus priimami sprendimai vis labiau Europos Sąjungo. Ačiū. Ačiū, ponė Magleit. Prieš pamėgindamas pristatyti apibendrinamasios pastabas. Dar suteiksiu žodį Slovenijos nacionalinio parlamento atstovui ponui Golop. Ačiū pirmininkė. Esu Slovenijos parlamento nacionalinės tarybos narys, esu GLAUP asociacijos vicepirmininkas Slovenijoje. Mums kyla susirūpinimas dėl to, ar vanduo ir toliau išliks viešuoju turtu, ar jis taps kapitalo investicijų objektu. Tai būtų vienas klausimas. Antras klausimas susijęs su tuo, kad būtina švietimo sistemoje skirti deramą dėmesį biologiniai įvairoviai tam, kad pasiektume užsibrėžtų aplinkosaugos tikslų ir visais visose švietimo srityse, visais lygmenimis reikia skirti tam dėmesio. Ačiū ponui Golopui. Jūsų pasakymas galėtų būti laikomas labai geromis apibendrinamosiomis pastabomis, tačiau aš dar pabandysiu savo ruoštų apibendrinti diskusijas. Pradžio norėčiau Jums padėkoti už tai, kad čia susirinkome, už tai, kad čia atvyko uh, 13 nacionalinių parlamento aplinkos komiteto pirmininkų, vicepirmininkų, taip pat bei e, paprastų komiteto, komitetų narių. Dalyvavimas tikrai užtikrintas pačiu aukščiausiu lygiu. Diskusijose nemažai girdima pasiūlymų, kad aplinkos saugos srityje, kaip ir kita, tiesiog kitose srityse galbūt mums reikėtų siekti e, federacinės Europos, tai galiu pasidžiaugti, kad aplinkos srityje mes jau praktiškai esame pasiekę tą lygmenį, kadangi glaudžiai bendradarbiaujame. Mes Europos parlamente su nacionaliniais parlamentais aplinkos ir gamtos apsaugos srityje. Taigi čia būtų galima kalbėti apie tikrą federalizmą. Kitas klausimas susijęs su žmonių, paprastų piliečių įtraukimu sprendimų priimimus vykstančias diskusijas, tai labai svarbu, ypač aplinkos srityje. Mūsų parlamente veikia peticijų komitetas, kuriame svarstamos 500 milijonų europiečių teikiamas peticijos, didžioji dalis peticijų susijusios su aplinkosaugos problemomis. Tai rodo, kad paprasti žmonės Tai yra labai susirūpinę tiek čia, tiek nacionaliniuose parlamentuose svarstamomis aplinkos saugos temomis. Manau, kad uh, ši popietė, kai buvo labai naudinga, buvo iškelti tarp valstybinių mastų keli labai svarbus klausimai, tai yra vandens atliekų tvarkymas, gamtos apsauga, aukšto rango pranešėjų sulaukėme, tačiau girdėjome iš jų nebūtinai tas pačias mintis ir pastebėjimus, tačiau jie buvo visuomet labai naudingi, išklausėme įvairių pozicijų, pareikštą susirūpinimą įvairiais klausimais, pasidalinome teigiamą patirtimi, taip pat girdėjome nemažai naudingų pasiūlymų, kaip geriau gyveninti ES teisės aktus yra vienas iš svarbiausių klausimų ne tik aplinkos apsaugos rytėje, tačiau taip pat ir kitose politikos sritise. Ypač buvau patenkintas, džiaugiausi e, dėl to, kad kelis kartus buvo paminėtos taip pat ir fiskalinės priemonės. Taip pat girdėjome iš skirtingų kalbėtojų apie tai, kad skirtingi valdžios lygmenys - nacionalinė, regioninė, vietos valdžia, taip pat verslo struktūros privalo įnešti savo indėlį. Manau, kad ateityje didžiausią indėlį į tvaresnę Europą turėtų įnešti verslo visuomenė, nebūtinai valdžios struktūros, nes tikrai sulaukime labai daug įvairių pasiūlymų ir iniciatyvų iš verslo struktūrų, iš vietos bendruomenių glaudesnio bendradarbiavimo, taip pat ir tarp valstybinio svarba buvo pabrėžta Taip pat buvo kalbama apie būtinybę skatinti visuomenės samoningumą, jau minėjau, peticijų komitete svarstomas peticijas ir jos parodo, kad visuomenė vis labiau įsitraukia į vykstančias diskusijas. Kai kurie jūsų pabrėžė aplinkos politikos įtraukimo į kitas politikos sritis svarbą kad šiuo metu, pavyzdžiui, žuvininkystės politikos srityje tai vykdoma labai sėkmingai, galbūt e, žemės ūkio srityje tie rezultatai nėra tokie geri, tačiau bent jau tas ekologinio aspekto stiprinimas, vadinamasis žalinimas, kurį pasiūlė komisija, yra klasikinis pavyzdys, kaip aplinkos politikos aspektus būtų galima įtraukti į bendrąją žemės ūkio politiką, remiantis e, žuvininkystės politikos teigiamų pavyzdžių. Komisijos narys Potošnikas minėjo ir aš nesusilaikysiu nepaminėjęs, kad es teisės aktų netinkamo įgyvendinimo ar neįgyvendinimo finansinės sąnaudos būtų daug didesnės. Geriausias pavyzdys yra atliekų tvarkymas, nes šioje srityje slypi didžiulės poten, potencialios galimybės, galima būtų išplėtoti ištisą pramonės sektorių su milijardinė apyvarta ir savame suprantama tuo, ko mes šiuo metu, ko mums labiausiai trūksta Europoje, tai yra darbo vietų kūrimu, tą būtų galima pasiekti tinkamai gyvenimus atliekų tvarkymo direktyvą. Komisija mano, kad tokiu būdu būtų galima sukurti mažiausiai 400 tūkstančių darbo vietų. Jeigu uh, tai nėra gera žinia, tai nežinau, ką reikėtų gerą žinę laikyti, įbaigiant šį labai naudingą sustikimą. Tikiuosi, kad mes ir toliau palaikysime tarpusavę ryšį ne tik per tokio pobūdžio sustikimus, tačiau pasitelkdami ir labiau šiolaikiškės bendravimo priemonės, kasdienės bendravimo priemonės. Aš tikiu, kad bendravimas tarp Europos nacionalinių parlamentų narių yra labai svarbus, ypač turint omenyje, kad čia kalbame apie aplinkos ir gamtos apsaugą, tai yra Europos mastų federalinė politikos sritį. Dar kartą dėkoju, kad atvykote ir tikiuosi sustiksime greitų laikų. Vėl dabar kviečiu Jūs kokteilio už šios salės durų, kur toliau galėsime aptarti jau neformaliai mūsų bendradavimo galimybės. Labai ačiū.